Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai. Norėčiau pradėti posėdį. Kosovo, viešiai klausimai dėl Kosovo vyks rytoj 9 val. Rytoj balsuosim ir 11 val. 45 minutės. Bet to mes papildomai balsuosime dėl uh, Europos kaiminystės politikos ir Europos kaiminystės politikos priemonių. Bet diskutuosime šią popietę, o nuo 5 valandos kalbėsime su ponu Grafu Lamstorfu apie ES politikos prioritetus. Ar visi sutinka šiais pakeitimais? Taigi dabar periname prie protokolo prieimimo. Ar protokolus kas nors perskaitė, nieks neperskaitė, vadinasi, juos patvirtiname. Taigi niekas nei protestuoja, nei pasisako. Periname toliau prie kito darbotės punkto, tai yra keitimas nuomonėmis su Afrikos Sąjungos taikos ir saugumo tarybos nariu Ramtanė Lamabra. Sveiki atvykę pas mus, ačiū, kad atvykote, radote laiko. Mes dabar posėdžiavim kartu su saugumo ir gynybos pakomitečiu ir manau, kad tikrai galėsim užmėgsti glaudesnius ryšius su šiuo pakomitečiu negu iki šiol jie buvo. Peržvelgsime Sudano konfliktą, abiejų Sudano dalių konfliktą, Malio konfliktą, taip pat Kongo Demokratinės Respublikos rytų dalyje vykstantį konfliktą. Pone ambasadoriu, jūs tikrai turėjote nemažai nuveikti, spręsdamas šios konfliktus ir nepavydžiu jums jūsų pareigų. ES ir mūsų komitetas remia mm, Afrikos sąjungą ypač skatinti didinti jos pajėgumus, sprendžiant tokius konfliktus, ieškant atsakymo. Mes taip pat norėtume sužinoti apie įvairias institucijas Europos Sąjungoje, tai būtent kaip Afrikos Sąjunga bendrabiavo su regioninėmis organizacijomis, bet to mes norėtume sužinoti, kaip Europos Sąjunga galėtų praktiškai galėtų remti Afrikos Sąjungą, sprendžiant krizės Afrikoje. Taigi, ponia ambasadoriu, jums sutikiu žodį ar, ir tikiuosi, kad diskusijos bus įdomios. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti jums ir jūsų kolegams, jūsų komitete už malonų kvietimą. Man buvo didžiulis džiaugsmas vėl sugrįžti į šį garbingą komitetą. Europos parlamentą. Aš jau prieš tai turėjau garbės e, bendradarbiauti su jūsų komitetu ir su saugumo gynybos pakomitečiu. Galiu kalbėti su e, šių e, komitetų nariais ir man tai patikė, sutikė daug džiaugsmo, bet ir padrasino mane. Toliau skatinti dialogą kurį mes dabar vystome, tai yra privilegijuotas e, dialogas tarp ES ir tarp Afrikos sąjungos. Kaip jūs žinote, mes e, rengiame strateginę partnerystę, bandome ją konsoliduoti ir jau pasiekiama šiokių tokių rezultatų. Tai būtent e, organizavome antrą viršūnių susitikimą kaire Lisabonoje, tai e, Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos. Dabar esame Briuselėje, nes vyksta penktasis konsultacinis posėdis. Mūsų taikos ir saugumo tarybos, e, bendradarbiaujant su Afrikos Sąjunga, tai yra mums e, didelė parama, aš turiu menyje Afrikos sąjungą. Ir jau dešimt metų mes glaudžiai bendradarbiavime. Bendra Afrikos politika e, prasidėjo 1963 metais e, e, nuo to laiko, kai buvo įkurta Afrikos vienybės organizacija. Tačiau ši politika uh, dabar vystoma ir su naujais tikslais, su naujomis perspektyvomis, pritaikoma realybei, kuriant naujas struktūras ir pateikiant naujus resursus. Afrikos sąjunga iš tiesų yra visuotinė universalia samprata E, paremta organizacija. Ir e, visiškai normalu, kad Afrikos sąjunga dabar siekia ne tik senųjų tikslų, bet ir naujų tikslų, nes, e, kaip paaiškėjo, vis dėlto mūsų laukia daug didesni darbai negu ankstesnių organizacijų. Mes remės keturiais principais, tai yra taika ir saugumu, tai yra būtinybė, siekiant kitų Afrikos sąjungos tikslų. Antras mūsų pagrindas yra Afrikos sąjungos ypatingas požymis, tai būtent, kad mes pabrėžiame pagrindinės vertybės, tai yra demokratija ir teisės viršinybė. Um, o tai nebuvo anksčiau E, diskut, e, aptariama Afrikos vienybės organizacijoje. Dar kitas dalykas tai yra bendradarbiavimas e, su Afrikos parlamentu, Afrikos teisingumo, Afrikos teismu, būtent siekiant skatinti integraciją Afrikoje. Būtent pirmasis pagrindas taikos, taika ir saugumas yra būtent tas rytis, už kurią aš prisijimu atsakomybę. Ir galiu pasakyti, kad mes Afrikos Sąjungoje pirmiausia siekiame vengti konfliktų. Tai būtent mes taikoma prie, preventyvės priemonės, taikydami atitinkamas struktūras. Būtent siekiame panaikinti konfliktų priežastis, ar jis būtų socialinės, ekonominės ar ekologinės. Be to mes siekime konsoliduoti taiką e, atkuriamosiamis priemonėmis. Būtent priimant sprendimus ir įgyvendant tinkamas priemonės, kurios e, yra skirtos konfliktams pašalinti. Afrikos Sąjungos doktrinos plėtra, lyginant e, su Afrikos vienybės organizacija, pasižymi tuo, kad Afrikos vienybės organizacija pirmiausia siekia nesikišti į Afrikos valstybių vidaus reikalus, o Afrikos sąjunga yra pirmoji tarptautinė organizacija pasaulyje, sakyčiau, kuri savo steigimo akte prisėmė atsakomybę už saugumo užtikrinimą ir apsaugos užtikrinimą. Tai būtent mes e, taikome neabejingumo ir reagavimo principą. Būtent mes galime kištis e, į tas valstybės Afrikos Sąjungoje, jeigu ten susidaro tokia padėtis, kai e, pažeidžiamos žmogaus teisės, demokratijos principai arba kyla pavojus žmonijai. Taigi Afrikos Sąjungos pagrindinės vertybės, kurios skiria ją nuo Afrikos vienybės organizacijos ir, kur, ir, ir kurios yra paveldėtos šitos organizacijos. Yra tikrai svarbios ir jos yra išlaikomas nuo e, dekolonijinio arba dekolonizacinio laikotarpio. Šiais principais mes e, remiamės e, veikdami visoje Afrikoje, bandydami na, sustabdyti šio žemyno susiskaldimą. O šis klausimas yra ypač svarbus šiuo metu. Kalbant apie Afrikos Sąjungos veiklą ir inovacijas toje veikloje, norėčiau pasakyti, kad visi konfliktai Afrikoje yra susiję su valdysenos arba valdymo klausimu. Ir Afrikos sąjunga būtent todėl aktyviai sprendžia valdysenos klausimą. Taip pat sprendžia klausimą E, kaip geriausia sukurti struktūrą, kuri padėtų skatinti gerą valdyseną. Tai būtent e, gerą administravimą tiek politinėme, tiek ekonominėme gyvenime. Tai būtent kovojant ir su korupcija ir siekiant kitų tikslų. Taigi Afrikos sąjunga turi daugybę įvairių priemonių siekiant šių tikslų. E, šių priemonių skaičius nuolat auga. Ir būtent e, šios priemonės yra APSAT, e, tai yra Afrikos e, saugumo ir taikos architektūros dalis. Būtent tai yra kolektyvinės saugumo priemonės taikomos Afrikoje, kuriomis stengiamasi panaikinti konfliktų priežastis ir, žinoma, atlikti jų prevenciją, kad tie konfliktai nebepasikartotų ateityje. Afrikos sąjunga taip pat taiko diagnostinės priemonės, e, kalbėt, kalbant visų pirma apie valdyseną. Ir e, buvo nustatyta, kad daugiausia konfliktų yra susiję su disbalansu tarp vienovės ir tarp įvairovės. Ir tarp konfliktų, tarp centrinės valdžios ir tarp regionų. Visose konfliktuose mes galime konstatuoti, kad toks disbalansas kuris sukelia įvairias problemas. Sukelia nesutarimus tarp centrinės valdžios ir regionų. Ir e, visų pirma todėl, kad centriniai regionai arba centrinės, centriniai regionai paprastai yra turtingesni už e, provinciją. Arba e, šitas disbalansas yra susijęs su tuo, kad nepaisoma įvairovės, ypač etninės įvairovės. Todėl kyla ginkluoti sukilimai arba įmamasi separatistinių veiksmų. Kaip jūs žinote, daugiau ar mažiau visi konfliktai Afrikoje yra vidiniai konfliktai. Dabar dėl įvairių priežasčių nebėra konfliktų tarp Afrikos valstybių tai yra tarp valstybinių konfliktų. Didžioji dauguma konfliktų Afrikoje yra vidiniai, tai yra e, vienoje šalyje vykstantis konfliktai. Dažniausiai jie daro dažniausiai regioninį poveikį, vien todėl, kad įsikiša kitos to regiono valstybės, arba a, juose dalyvauja įvairios etinės grupės, kurios paplitusios regione, arba, sakykime, E, strateginė konkurencija arba e, nesutarimai gali paskatinti eskaluoti tos konfliktus. Taigi, dabar kalbant apie konfliktus, tai norėčiau kelias pastabas, kurios yra daugiau teigiamo e, pobūdžio, nes kartais nepastebime teigiamų dalykų. Mes pasimime, kad iš esmės dabar yra daug mažiau konfliktų ir mažiau aukų lyginant su dešimtojo dešimtmečiu praėjusio amžiaus. Tikriausiai prisimenate didžiųjų ežerų regiono situaciją, konfliktai turėjo katastrofiškas pasiekmes, vyko genocidas Ruandoje, o po dešimties metų Afrikoje dabar yra mažiau konfliktų ir mažiau tų konfliktų aukų. Galima džiaugtis tuo. Bet vis dėlto turime pamiršti, kad vis dar konfliktų yra per daug ir mes turime daryti visą, kas įmanom, kad išgelbėtume kuo daugiau žmonių gyvybių. Būtinos dar papildomos priemonės, nes iki šiol mūsų turimų priemonių nepakanka. Nes mes turime užtikrinti taiką Afrikoje ir taiką Afrikos šalyse. Konfliktai Afrikoje yra taip pat e, susiję ir su terorizmu, ir su piratavimu, su separatistais. Visi tie konfliktai kelia pavojų e, Afrikos stabilumui ir taikai. Adeno įlankoje netoli Somalio krantų arba prie Gvinėjos krantų vakaroje, vakarų Afrikoje. Vyksta tam tikra krizė, tai yra tarsi kurią galima pavadinti tarptautinio nusikalstamumo juostą. Nes šis regionas tarsi susiję vakarų ir rytų Afriką, nusikalstamumo lanku ir kelia pavojų visam kolektyviniam Afrikos saugumui. Šis nusikalstamumas e, be e, terorizmo ir be piratavimo yra vienas iš, iš baisesnių katastrofų ir susijęs dažniausiai yra su narkotikų prekyba. E, jis kelia pavojų ne tik visuomenės ir žmonių sveikatai, Jisai kelia pavojo taip pat valstybių suverenumui ir stabilumui ir demokratiniai valstybių tvarkai. Be to kelia pavojo ir regiono saugumui, ypač vakarų Afrikoje. Taigi šis reiškinys apėmės praktiškai visą vakarų Afriką. Žinome, kad narkotikai galų galio patenka į Europą iš Afrikos. Afrika narkotikų priekyboje yra tik tai tranzitinė valstybė, tranzitinis žemynams. Nors Afrikoje narkotikų vartojimas pirmiausia jaunimo tarpe, tai to jaunimo, kuris nebemato ateities e, perspektyvų, vis e, didėja. Todėl e, kyla didelis pavojus saugumui mūsų regione. Didžiausias pavojus yra toks, kad gali susiformuoti ištisos valstybės, kurios paklius į narkotikų prekėjų rankas, taip kaip Pietų Amerikoje. Nepaprastai svarbu, kad mūsų prioritetas būtų bendradarbiavimas užkirtant kelią tokiam nusikalstamumui. Taip pat, kad liktų daugiau laiko klausimams, aš kitas temas norėčiau aptarti sparčiai. Didžiųjų ežerų regione situacija labai opi ir trapi. Pirmininkai, jūs minėjote prastą situaciją Demokratinės Kongo Respublikos rytuose, bet tas pats pasakytina ir apie Burundį. Jei, jei koncentruotumėmės į atskiras konfliktinės zonas Afrikoje, tai reikėtų visų pirma pasistengti, kad situacija ten neprastėtų. Nes kai kur grėsia katastrofa. Aš konkrečiai turiu omeny šiaurės ir pietų Sudano santykius. Aš žiūrėjusi, kad vakar dis Abeboje darybos atsinaujino, daryboms vadovauja buvęs Pietų Afrikos prezidentas Tamo Be Beki. Kita konfliktinė vieta, kur situacija trapi, yra Afrikos iškišulys tarptautinė bendruomenė labai remia pastangas išspręsti tą konfliktinę situaciją, taip pat ir Europos Sąjunga remia pastangas atkurti Somalio valstybę, tačiau tas pastangas reikia konsoliduoti, reikia renkti naują konstituciją, kurti naujas institucijas. Rūpiučio 20 dieną bus proga surenkti susitikimą, diskusijas. Tarptautinė bendruomenė puikiai darbuojasi, stengdamasi padėti Somaliui, nors reikalas atrodė visiškai beviltiškas. Taip pat nerima kelia situacija Sahelija. Vienu metu prašiausia situacija buvo Didžiųjų ežerų regione ir Afrikos iškišulyje. Tai buvo tarsi negyjančios mūsų žemynų žaizdos, bet dabar ta reputacija pereina Saheliui. Ten yra visa problemų, visas problemų spektras, tai ir saugumas, ir valdysena, saug, e, saugumas, narkotikų kontrabanda. Taip pat tam tikras regionas tengiasi atsiskirti, tai visas problemų kokteilis. Ir visos tos problemos prasiveržia ir plačiau už Malio valstybės sienų. Ir taip sukelia regioninę vakarų Afrikos regioninę problemą, kuri užgriebė netgi Šiaurės Afrikos ir Centrinės Afrikos valstybės. Yra tam tikras konfliktų porūšis, kuris, e, galima manyti, šiuo metu yra tarsi užšaldytas. Ypatingų smurto proveržių nevyksta, tačiau <clears throat> nėra judėjimo ir sprendimo link. Tai Etijopija, Eritreja, Džibutis, e, Džibučio, Eritrejos santykiai neužbaigti dekolonizacijos procesai vakarų Saharos regione, nes dar nesurinktas referendumas ir iki jo dar toli, nes kilo rimtų problemų įgyvendinant jungtinių tautų ir jos pasiuntinio pono Ros pastangas – tą situaciją galima pavadinti stagnuojančią. Toliau pakalbėsiu apie taikos ir saugumo skatinimą. Regioninė iniciatyva, kuri dabar vykdoma. Siekiant spręsti tas problemas, yra pasiūlyta ES ir Junktinių tautų saugumo tarybos. Taikos ir saugumo užtikrinimo srityje Afrikos sąjunga turi įgyti tam tikras reikiamas struktūras. Tai yra arba viso kontinento lygmenių, arba koncentruotis į tam tikrus taškus, kad mes maksimaliai sutelktume mūsų pastangas išspręsti konfliktus. Pažvelkime, kokios teigiamos perspektyvos tose šalyse, kurias palėtė vadinamasis arabų pavasaris. Afrikoje mes kitaip tą reiškinį vadiname, tai revoliucija arba e, pilietinis sukilimas. Šiuo metu vyksta sunkus, ilgas procesas, tai yra per rinkimus sukurti reikiamas institucijas. Aš kalbu apie Tunisiją, Tunisą ir Egiptą, e, taip pat ir Libiją, kurie dabar renka asamblėją. Žodžiu, vyksta didžiulės transformacijos Šiaurės Afrikoje ir iš to proceso galime daug ko pasimokyti. Šiuo metu mes tiesiog turėtume stebėti tuos procesus ir stengtis padėti toms valstybėms nepaslysti. Čia mes dirbame ne vieni, mes turime lojalių, strateginių partnerių. Tai ES, aš turiu omeny Afrikos Sąjungos ir ES partnerystę, tai brandi, tvirta partnerystė ir jį gyvybiškai svarbi taikai ir saugumui Afrikoje. Mes labai džiaugiamės stipria ir nuolatinė ES parama mums. Taip pat kita partnerystė, kuri gerokai plėtojasi, tai mūsų partnerystė su jungtinėmis tautomis. Pateiksiu pavyzdį. Per kelis pirmuosius šių metų mėnesius buvo priimta JT rezoliucija 1987 2036 dėl Somalio, ten įtvirtyta strateginė koncepcija dėl Somalio saugumo. Taip pat JT saugumo tarybos rezoliucija 2046 dėl Sudano ir Pietų Sudano. Ir ten tiesiogiai cituojamos Afrikos Sąjungos rekomendacijos. Kitais metais minėsime 50 metų jubiliejų, kai buvo įsteigta Afrikos Sąjunga. Taip pat minėsime ir 50 metį daugelio mūsų valstybių narių nepriklausomybės 50 metį. Ir tai bus proga dar sėki įtvirtinti panafrikinę, visą Afriką apimančią politiką, remiantis likščioliniais pasiekimais ir koreguojant tam tikrus paklydimus, tai šansas užtikrinti <clears throat> Afrikos judėjimą į priekį, galimybė įtvirtinti vertybės, kurios turėtų įsigalėti visame mūsų žemynė. Tik tai taip mes galėsime judėti į priekį ir pasiekti saugaus, taikaus ir atsakingo žemynų. Aš norėčiau nuoširdžiai patikoti už jūsų pasvarstymus, kurie, aš manau, suteiks peno mūsų diskusijoms, o dabar tikiu žodį pirmiausia, panai Kredai. Euh, euh, labai ačiū, ponas pirmininkė. Labai aišku už tokią išsame analizę. Afrikos sąjunga, kaip jūs sakėte, yra labai svarbi partnerė. Jūs taip pat minėjote daugelį krizių, kurios kelia mums susirūpinimą norėčiau staptelėti ties dviemis. Pirmiausia, Sudano ir Pietų Sudano konfliktas. Žinoma, mes sveikiname atnaujintas dėrybas ir kaip jau Strasbūrė sakėme, kad mes iš tikrųjų labai susirūpinę dėl to, kas vyko praeitą savaitę ir Afrikos sąjunga nepasmerkė įvykio. Norėtųsi gražintis Daną prie darybų stalo. Ar kaip jums atrodo, kad toks elgesys bus tiesiog natūralus ateityje? Tris dienos bombardavimo, o po to grįžti prie dėrybų stalo tik tam, kad būtų jų atsisakyta po poros dienų. Kaip jums atrodo, kokia prasme viso šito? Vėlgi, jūs minėjote Somalį. Mano kolegos ir aš praeitą savaitę pastebėjome, kad Afrikos Sąjungos pajėgos tokį triumfą svarbiame Samario lyste. O tai e, reiškia, kad galima atidaryti humanitarinį koridorių e, iki pat Mogadišių. Žinoma, reikėtų pasveikinti karinės pajėgas. Mano klausimas yra, kaip jums atrodo, ar tai tas koridorius, kuris ir išliks atviras? ar jis vis dar bus kontroliuojamas Afrikos Sąjungos. Labai ačiū ambasadoriau, komisarė, už tokį išsamų pasisakymą. Taip norėčiau pritarti klausimai, kurį pateikė mano kolega, bet norėčiau taip pat kad jūs paaiškintumėte mums, koks yra Afrikos Sąjungos požiūris dabar į tai, kas vyksta Malyje ir Gvinėjo Visau. Nes tie pagrindiniai principai, apie kuriuos jūs kalbėjote, na, tokie kaip demokratija, žmogaus teisės, bet taip pat ir iššūkiai, apie kuriuos jūs kalbėjote. Iššūkiai, kurie liečia visų tų procesų valdymą. Jie yra labai svarbus. O kada kalbame ir apie organizuotą, pavyzdžiui, nusikalstamumą, nar, prekybę narkotikais, tai liečia vienybė savo ir tam saugumui kyla pavojus dėl KOAS turėtų būti regioninė organizacija Pietų Afrikoje. Tai yra vakarų Afrikoje, bet tai, kaip ECOAS dabar dirba, tai dabar tiesiog lyg ir skatina pučistų veiksmus. Ir tai, man atrodo, prieštarauja tam, ką Afrikos sąjunga ir jungtinės tautos turėtų remti. Ir manau, e, kad tai ypač liečia Gvinėbė savo, jos prieštarauja saugumo tarybos nuostatoms. Na, Europos Sąjunga ir Afrikos sąjunga turėtų labiau bendradarbiauti, taip netrodo. Ne tik tai organizuoto nusikalstamumo srityje, jūs labai aiškiai pabrėžiate, kad, e, kad iš vakarų į rytų Afriką e, šitas nusikalstamumas keliasi ir vis artėja prie Europos. Siekiant tiesiog kaip pasiekti Europos Sąjungą ir tuo sukeliant didžiulės kančias žmonėms, pirmiausia, Afrikos žmonėms. Norėčiau, kad jūs šiek tiek plačiau pakalbėtumėte apie vakarų Saharos situaciją. Taip, jūs sakėte, kad Afrikos Sąjunga laikosi uh, jungtinių tautų rezoliucijos dėl na, šalies apsisprendimo. Bet vėlgi čia reikėtų prisiminti tarptautinę teisę, kurios nesilaikoma. Ir kaip jūs sakėte, kaip ponas ambasadorius Kristofer Ros, na, jam buvo Marokė tiesiog atsakyta, nepriimtas norėčiau pasakyti, kad manau, jog Europos Sąjunga taip pat atsakinga už tuos prieštaravimus arba e, tą veiklos toką, sprendžiant šitos klausimus. Žinoma, tai Afrikos problema ir Afrikos sąjunga turėtų imtis e, pagrindinio vaidmens, o aš to nematau. Ačiū. Ačiū, panas Vaidil. Ambasadoriau, jūs buvote e, vienoje kartu, vėl malonu matyti jūs čia. Manau, kad jūsų o, šitas labai išsamus įvadas į situaciją leidžia mums e, reguliariau keistis nuomonėmis. Uh, man atrodo, pasikeisti e, giliau nagrinėjant šitą klausimą. Ir tai duoda mum e, peno mintims, idėjams. Norėčiau e, pirmiausia paklausti. Taip, mano pirmas klausimas liestų vakarų Saharą. Vakar, vakare čia buvo labai daug surinkti žmonių, nebuvo ne vienos laisvos vietos, apie 50 žmonių netgi stovėjo salėje. Ir buvo kalbama apie vakarų Saharą, buvo raudomas pana Bardino filmas apie vakarų Saharą. Taip yra labai daug klausimų, kuriuos galima būtų čia iškelti. Tačiau svarbiausias klausimas, kas dar galėtų įsilieti į šitą procesą tai yra na, sprendimo ieškojimo procesą. Vakar ponas Bartinas priminė mums a, tiesiog visos šitos problemos a, istoriją. Prasidėjo viskas nuo brutalaus įsiveržimo, invazijos. Tai buvo tiesiog vėliau likti kažkoks a, sukurtas, dirbtinai sukurtas konfliktas. Tiesiog žmonės gyvena savo šalyje, jam gražinamas suverenitetas. Na, o kai dėl Europos, kiek jie atsakinga už valstybių narių elgesį, jūs tiesiog galbūt neleidžia jungtinėse tautose priimti kažkokio tai pratingo sprendimo. Tačiau kita vertus, taip, reikėtų tikėtis kad jūsų organizacija tiesiog aiškiau pareikštų savo poziciją šitos problemos sprendime. Žinoma, taika ir kolonizacijos šitas laikotarpis. Į visą tai reikėtų spręsti ryštingiau. Galbūt mes visi tiesiog laukiame, kad uh, kad e, demokratija Marokė subręstų, e, kad jie suprastų galų gale, kad jie nebegali e, šalia savęs arba gyventi kaip Nysėso kolonija. Na, blogiausia, kas gali atsitikti, tai, kad Marokas būtų pasirengęs, na, ieškoti kompromiso, sprendžiant šitą klausimą, arba tiesiog iš viso atsitrauktų. Ir leistų vakarų Sahara žmonėms e, na, spręsti savo ateitį. Mano antras klausimas būtų trumpesnis. E, jis liečia Dafūrą. Na, žinoma, man atrodo, e, Sudano šiaurės ir pietų konfliktas lyg aptamdo Darfūrą. Tačiau Doho susitikimas tiesiog nepateikė jokio sprendimo. Ir anksčiau ar vėliau, man atrodo, Darfūras vėl taps mūsų o, interesų centre ir pareikalaus mūsų įsijungimo. Taigi norėčiau išgirsti jūsų e, komentarų dėl Darfūro. Pane Nilsen. Thank <laughs> you. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, aš norėčiau užduoti Jums e, kelis klausimus. Pirmiausia, dėl Malio, dėl situacijos Malyje. Prancūzijos pirmininkas François Hollandas vakar e, paragino Europos Sąjungą e, sušaukti saugumo tarybos posėdį Malio klausimu. Aš taip pat kalbėjau su ponu Boni. Ir su Afrikos Sąjungos e, pirmininko. Aš norėčiau uh, sužinoti, kągi jūs manote apie šią idėją, kad būtent mes sustiktume dažniau. Ir ar galėtume ten nusiųsti taikos palaikymo pajėgas, kurias sudarytų uh, Afrikos Sąjungos uh, ir tarptautinės pajėgos. Ar Afrikos sąjunga būtų pasirengusi pareikalauti jungtinių tautų išsiųsti tokias e, taikos palaikymo pajėgas? Ir kaip Jūs manote, Europos sąjunga kaip galėtų prisidėti prie šio proceso? E, ne tik tai e, humanitarinių lygmenių, bet kaip ji galėtų palaikyti tai, kad ten, žinoma, gavusi jungtinių tautų įgaliojimus. Dar kitas klausimas, konkretesnis klausimas dėl humanitarinės krizės dėl maisto krizės. Somalija ši krizė tęsiasi jau pakankamai seniai. Prieš ginkluotą konfliktą jau buvo maisto krizė, taip pat ištiko jos sausara, Ir, e, sakykime, dabar 32 tai tūkstančiai žmonių netgi e, plūstelėjo į pabėgėlių centrus, o tai yra papildomas e, smūgis šiai valstybei, kuri taip yra varginga, būtent humanitariniu požiūriu. Situacija yra labai sudėtinga. Kaip galima ją įveikti? Tai kitas dalykas. Dabar jūs kalbėjote apie geografinius regionus. Aš žiūrėjau. Dabar į žemėlapį ir e, pastebėjau kai kurios regionus, e, kurie patiria krizės, kurie yra skurdus. Ir kaip galėtume mes jiems e, padėti, kaip Jūs manote? Dar kitas klausimas. Jūs kalbėjote apie dabartinius konfliktus Afrikoje. Jūs pasakėte vieną sakinį apie šios konfliktus. Jūs sakėte, konfliktai Afrikoje dabar yra vidiniai. Tai vadinasi, etinės grupės kovoja vienoje valstybėje. Čia mane šiek tiek e, nustebino šis jūsų teiginys, nes nelabai pritarčiau jam. Aš vis dėlto manau, kad šitie konfliktai yra kartais diriguojami Europos valstybių. Tai yra būtent e, e, valstybės Europoje bando diktuoti sąlygas savo buvusiams kolonijoms, siekdamos prieigos prie, pavyzdžiui, e, gam, gamtinių išteklių. Čia e, dėl to kilo šitas ginkluotas konfliktas Konge. 30 tūkstančių žmonių e, jau pabėgo iš Kongo. Jūs žinote, kad vėl kilo ginkluotės susirėmimai Konge ir negalime uh, paneigti, kad vis dėlto Konge e, aktyvų vaidmenį atlieka ir mūsų europiečių įmonės. Taigi mes prisidedame prie konflikto Afrikoje. Ačiū, aš, aš tai čia esu. Dar dėl vakarų Saharos klausimas, man jau du koli kolegos paklausė apie šį regioną. E, tačiau manau, kad nesažininkai taip klausti, nes Marokas nėra Afrikos Sąjungos narys ir vakarų Sahara taip pat nėra pripažinta E, tarptautinių lygių ir nėra Afrikos Sąjungos narė. Jūs kalbėjote apie šalytus konfliktus. Žinoma, buvo susikūrę per pastarosius dešimtmečius kelios naujos valstybės. Tai yra Pietų Sudanas. Vienas iš jų. Aš norėčiau kalbėti apie Somalilendą. E, Ten e, vyko kova e, tarp džihadistų, Al-Shababo, e, vyko kova su piratavimu ir iš esmės pasiekta neblogų rezultatų. Ir yra patikta ataskaitų iš Somalilendo, kad, kad Af Afrikos sąjunga iš esmės neleido pripažinti tos valstybės anksčiau. Um, 70-metyje ir tik vėliau kilo toks e, reikalavimas pripažinti šią valstybę. Taigi, kaip Afrikos sąjunga reaguos į dabartinius įvykius Somalilende ir kada bus pasiekta pažanga e, šioje valstybėje? Kitas dalykas tai yra mm, Afrikos valstybių e, finansai. Ponas Gaddafi buvo atsakingas už 20 procentų jūsų biudžeto ir nauja vyriausybė E, nėra e, patenkinta tuo, kad Afrikos sąjungos valstybės rėmė Gaddafį Libijos konflikte. Ir, ir dabar e, Afrikos sąjungos biudžetas nėra taip dosniai finansuojamas būtent iš Libijos išda. Ir Anegomas taip pat minėjo šią problemą. Kaipgi jūs dabar sprendžiate regioninį susiskaldimą? Uh, Ar yra tam tikrų e, susitarimų, kaip jūs galite koordinuoti šitos e, regioninius susitarimus? E, tai čia panašu į situaciją kaip ir Europos Sąjungoje, kai valstybės narės bando susikurti į blokus ir kaip į tai tos blokus galima suvienyti ir bendradarbiauti, kaip jie gali. Pone Pansierį. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. jų, kai jūs pasakojate apie konfliktus, žinoma, sudėtinga pas, apibūdinti tuos konfliktus, tačiau aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Kad labai lietai stengiamas įspręsti šias problemas, aš nenorėčiau kartoti to, ką jau pasakė kolegas, tačiau norėčiau tris punktus pabrėžti. Pirmas punktas. Reikėtų aiškiai suprasti, kad Sahelio klausimas tampa vis svarbesnis, ypač kalbant apie saugumą, pavyzdžiui, kalbant apie Malio saugumą arba kitų kaiminių valstybių saugumą. Ir jis kelia pavojinį ir visam Afrikos žemynui bei Europai. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad jūs paremtumėte kvartetą. Nigerija pareiškia jau savo paramą kvartetui. Galbūt Maroko liks nušalyje, Marokas liks nušalyje, tačiau mm, galbūt reikėtų ieškoti galimybių ir e, žiūrėti, ar yra tam tikrų sąlygų e, atvesti į e, Sahelio regioną ginkluotasias pajėgas. Dabar dėl Rytų Afrikos šitas užslėptas konfliktas tarp Eritrėjos ir Džibučio man kelia didelį susirūpinimą. Manau, kad Eritrejoje jau situacija nebevaldoma ir Afrikos sąjunga tikrai turėtų daryti stiprų politinį spaudimą šioms valstybėms, kad išspręstų klausimus kylančius šiuose valstybėse, nes kyla pavojus saugumui, teisės viršinybė, yra migra, migracijos problemos. Dabar dėl vakarų Saharos aš norėčiau paklausti, jūsų iš esmės ar įmanoma surenkti e, ten apalaus stalo diskusijas tarp ES ir Afrikos sąjungos. Ir paremti Kristoferio Roso darbą ten, bei išreikšti savo poziciją. Mes neturime visko palikti tik tai jungtinių tautų rankose. Mes, nori, mes turime kad ir siekti, kad ir kiti partneriai prisijungtų. Ir mes turime ieškoti inovatyvesnių būdų spręsti šią problemą ir diskutuoti šią klausimą. Ačiū. E, pane ambasadoriu, jums tikima žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Jūs leidote mums suprasti, kad e, jūs turite nedaug laiko tai yra sudėtinga atsižvelgti tokią daugybę klausimų, juos atsakyti išsamei. Todėl aš nesigilinsiu e, per daug. A, pradėsiu nuo vakarų Saharos klausimo. Tai būtent e, šis regionas nuskambėjo daugelį klausimų. Dėl to aš džiaugiuosi, nes e, ta pozicija, kurią jūs išreiškite, rodo, kad būtina susijęti mūsų pastangas ir leisti įsibėgėti mūsų e, priemonėms, kad būtent vakarų Sahara galėtų e, pati nuspręsti dėl savo savarankiškumo. Pats procesas yra pakankamai sudėtingas, e, ypatingas įgaliotinis ten jau dabar veikia ir jisai nurodė tos sunkumus. Uh, Junktinių tautų organizacijos taip pat ten pažymė atitinkamas problemas. Taip pat Afrikos Sąjunga susiduria e, su problemomis, kai bando e, įgyvendinti tą sutaikymo procesą. Tačiau bet kokia atveju teisingai buvo pabrėžta, kad Afrika galiausiai turėtų suteikti Vakarų Saharos Respublikai, suteikti e, valstybės, savarankiškos valstybės statusą ir bendradarbiauti su ją. Mm, taigi, mm, Afrikos sąjunga skatina e, Vakarų Saharos Respubliką išreikšti savo poziciją ir e, skatina Polisario e, frontą paklusti daugumos arba visuomenės nuomoniai, būtent referendumų išreikštai nuomoniai. Ir jeigu Vakarų Saharos Respublika taps Afrikos Sąjungos valstybė, tai reikėtų pasakyti, kad Afrikos Sąjunga nemano, kad situacija iš karto susitvarkys, nes e, didžioji dalis šios e, valstybės e, yra yra kitų valstybių rankose ir iš esmės šis klausimas turėtų jau būti sprendžiamas aukštesnių lygių. Mes turime galų gale apsvarstyti visus argumentus ir e, skatinti išreikšti politinę valią, ypač atitinkamose valstybėse. Ir e, reikėtų leisti vis dėlto vakarų Saharos valstybės žmonėms išreikšti savo nuomonę apie savo valstybės ateitį. Visos valstybės, didžiosios ar mažos, turi išsivaduoti iš kolonijinio jungo ir galų gale tapti savarankiškomis. Jos turi teisę sudaryti tą tam tikras sąjungas ir dabar e, atsiranda galimybė toms valstybėms, kurios kariavo tarpusavyje, kitaip persvarstyti savo ateitį. Ir vakarų Saharos konfliktas yra tarsi pavyzdys, kaip galima išspręsti kitus konfliktus Afrikoje, kad būtent būtų sukurtas tam tikras precedentas, priemonės būtų patvirtintos ir tai būtų puikus integracijos modelis. O tam reikia, kad bendradarbiautų ES, Afrikos sąjunga, reikia gerų idėjų, turi būti išnaudojamos visos turimos galimybės, kad būtų rasta išeitis iš dabartinės situacijos, kuri tikrai kelia susirūpinimą. Situacija ten blogėja, kalbant ypač apie žmogaus teisės. Yra ir praktinės problemos, tai yra pabėgėliai iš vakarų, Saharos, patenka į kitas valstybės, jie ten sukelia papildomų rūpešių kitoms valstybėms ir e, todėl būtina spręsti šį klausimą kuo greičiau. Vakarų Saharos žmonės jau per daug kentėjo, kad mes vis dar e, svarstytume, kaip spręsti jų problemą ir nesimtume greitai priemonių. Mes e, esame pasirengę e, kokybiškai išspręsti šį problemą, bendradarbiaudami su jungtinėmis tautomis ir bendradarbiaudami su kitomis suinteresuotomis šalimis. Aš bandysiu atsakyti į kitus klausimus iš eilės. Dabar Sudano ir Pietų Sudano santykiai. Sprendimai, kuriuos priėmė ministrai saugumo taryboje buvo priimti e, gruodžio, tai yra gegužės antros rezoliucija 046. Ten irgi atsižvelgiame į tai, kad vis dar nenustojama bombarduoti pietų Sudano. Mes e, pas, pasmerkėme šios bombardavimus. Afrikos Sąjungos situacija, e, pavyzdė yra aiški. Turi būti nutrauktas šitas e, bombardavimas, tu šito jau. Ir tai, ką yra vienintelė e, galimybė išspręsti dar neišspręstus konfliktus tarp šių dviejų valstybių. Labai svarbu, kad šios abi valstybės suprastų, kad visuotinio taikos susitarimo teksto būtina laikytis tokio, koks jis parašytas, kad būtent tos valstybės taikiai sugyventų ir galėtų vystytis ekonomiškai nepriklausomai bei bendradarbiauti ir papildyti vieną kitą. Ir ES ir tarptautinė bendruomenė turėtų suteikti gairias šiams abiems valstybėms, kaip galima išspręsti konfliktus tarp jų. Bet kokiu atveju turėtume bandyti išspręsti konfliktus, nes e, situacija yra jau nepakeliama. Dabar dėl Somalio. Mes e, džiaugiamės, kad vyriausybės ginkluotosioms pajėgoms pavyko pasiekti teigiamų rezultatų, ypač Afko regione. Žinote, kad šiame regione yra daugybė pabėgėlių. Ir komendantai e, bei tai pajėgų vadai ėmėsi visų priemonių, kad būtų apsaugotas e, e, civilinių, e, civilių gyventojų gyvybės. Nes, kaip žinote, ir pabėgėliai nukentėjo nuo šio karinio konflikto. Taigi teroristinės grupės atsitraukė, dabar šis regionas kontroliuojamas vyriausybės. Teroristai atsitraukė už 40 km Ir aš manau, kad e, karinės operacijos šiame regione vyks ir toliau. Ir kad situacija e, artimiausiamis savaitėmis e, ten nusistovės. Jūs žinote, kad buvo parengta strateginė koncepcija dėl šio konflikto Jie atitinka tarptautinių partnerių e, lūkesčiams ir tom šalims, kurios siunčia ten ginkluotas pajėgas. Mes e, tikimės, kad politinė ir e, karinė strategija bus susijėtas ir kad rūpjūčio pabaigoje Somalio istorijoje išauš nauja era. tarptautinė bendruomenė turėtų pasinaudoti šiam, šią pažangą saugumo situacijoje Somalija, kad būtent e, civiliai galėtų pasinaudoti iš taikos ir iš taikaus bendradarbiavimo. Tai būtent tokia situacija ten buvo susiklošusi, kad e, kad civiliai gyventojai Somalija kentėjo nuo įvairiausių konfliktų. Dabar Gvinėja Bisau. Dėl šios valstybės norėčiau pasakyti, kad mūsų nuomonė sutampa. Situacijos šiuose abiejose valstybėse yra sudėtingos ir jos prieštarauja demokratizavimo tendencijoms Afrikoje. Prisiminkime ir pučą Malyje praėjus keliams mėnesiams po prezidento rinkimų. O Gvinėjas, Gvinėjas Bisao e, rinkimuose taip pat susikibo dvi konfliktuojančios pusės. Tai iš tikrųjų yra didžiulis žingsnis atgal demokratėjimo procese. Ir būtina, kad režimai kurie susikūrė po pučio, negalėtų įsitvirtinti. O tuo turėtų pasirūpinti e, tarptautinė bendruomenė ir kalbėti vienu balsu. Ir pasmerkti įvairius e, e, pokyčius tos, toje valstybėje, jeigu jie prieštarauja konstitucijai žmogaus teisėms. Turi būti laikomasi pagrindinių principų, būtent nukreiptų prieš prieš pučius. Bet tam reikia mūsų bendros pozicijos, suderinti mūsų strategiją prieš, tiksliau, birželio 7 jau yra uh, suplanuotas uh, posėdis skirtas Malio situacijai. Ten dalyvaus tarptautinės universituotos šalis, ES, Junktinės tautos ir kitos interesuotos šalis o e, birželio 7 dienos e, popietę e, bus kalbamasi apie Gvinėjo, Gvinėjos Bisau klausimą, kur dalyvaus jau Afrikos organizacijos. Mes tikimės, kad birželio 7 dienos vakare jau turėsime bendrą poziciją, kuri bus primtina visai tarptautiniai bendruomeniai. Ir mes nuspręsime bendradarbiauti, e, stengdamėsi atkurti būsę demokratiją Malyje ir Gynėje visau. Dabar dėl Darfūro klausimo. Teisingai pastebėjote, kad e, nestabilumo e, jau sumažėjo šiame regione. E, tačiau e, mūsų didžiausią susirūpinimą kelia vis dėlto situacija tarp Sudano ir Pietų Sudano. Akivaizdu, kad e, Darfūras vis dar yra didelis arba padidintos rizikos regionas. Ir a, turi būti laikomasi strateginio dokumento, kuris buvo parengtas Stohoje E, tarpininkaujant Afrikos Sąjungai ir jungtiniai tautai, jungtinėms tautoms, kad būtent e, būtų sprendžiama situacija šiame regione. Mes e, turime taip pat sėsti už bendro dėrybų stalo, kad būtų laikomasi ir dar kartą patvirtinta Dohos dokumento nuostatų, kalbant apie ginkluotų grupių susidarimą iš esmės dabar šios problemos e, negalima, nebegalima spręsti kariniu būdu ir turi būti išaišta aiškiai pozicija prieštaraujanti e, sukilėlių veiksmams šiame regione. Aš kalbėjau apie mm, Afrikos konfliktų tam tikrą tipologiją. Aš norėjau pabrėžti, kad e, beveik visi konfliktai vyksta šalies viduje, tie konfliktai teisininkų nebevadinami um, tarptautiniais ginkluotais konfliktais. Tai yra vidiniai konfliktai, nes jie vyksta atitinkamoje valstybėje, neperžengiant jos sienų. Tačiau, žinoma, yra ir atitinkamų veikėjų, kurie peržengia valstybių sienas. Ir um, jie gali būti įvairiaus pobūdžio, tai gali būti piratai, teroristai arba įvairios formuotės. Žinoma, politinio lygmenių galima analizuoti šias tendencijas. Aš e, čia negalėčiau per daug diskutuoti šio klausimu. Tačiau bet kokiu atveju e, jūs, pritariu jūsų nuomonė, kad realybė yra ir kitokia. Dabar mm, tarptautinės politikos požiūris į Malį. Jūs e, citavote e, Prancūzijos prezidentą. Mes džiaugiamės, kad šis klausimas jau keliamas. Mes e, norėtume, kad tarptautinė bendruomenė pasmerktų šitą šalies susiskaldimą. Nes Afrikoje valstybės turi būti skatinos integruotis ir tam turėtų būti pasitelkiamas įvairios priemonės - dialogai, uh, arba kitos priemonės, kurių e, pakaktų šią integraciją paskatinti. Žinoma, reikia imtis ir kitų priemonių. Jeigu būtina, būtų galima taikyti ir, žinoma, karinės priemonės. E, Malis jau išgyveno tam tikrą etapą, jau 20 metų. Ir labai svarbu, kad visos organizuotos grupės E, žinotų e, savo pozicijas, ko jūs siekia ir spręstų savo e, konfliktus neginkluotais būdais. Reikia pripažinti, kad karinis pučas susilpnino Marą Respubliką. Šitas pučas atėmė iš Malio svarbiausią ginklą, tai būtent jo demokratiškai išrinktų institucijų e, teisėtumą. Jau dešimt metų Šiaurės e, Malis kenčia nuo šio, nuo šios nestabilios situacijos ir tarptautinė bendruomenė turi surasti įvairių būdų, kaip būtų skatinamas dialogas tarp įvairių grupių Malyje. Ir taip pat e, tuoregai ir jų E, pretenzijos yra teisėtos. Todėl Mario klausimas turėtų būti sprendžiamas ypač atsižvelgiant į tarptautinio terorizmo grėsmę. Dabar pasakyčiau, kad du trešdaliai Malio teritorijos e, nėra valdomos Malio vyriausybės. Jos priklauso įvairioms kitoms grupuotėms. Ir dabar dėl to finansavimo. ES mums padėjo daug daugiau negu Gaddafis. Todėl aš manau, kad ES ir toliau skirs finansavimą Europos sąjungai. O dabar rimtai pasakysiu, kad vis dėlto Gaddafis niekada nemokėjo 20 procentų ES biudžeto Ehm, Šiaurės Afrikos valstybės, tarp jų Alžyras, Libija, ehm, penkios valstybės mokėjo 15 procentų viso ES biudžeto. O ehm, ponas Gaddafis tikrai neturėjo tokio sverto, kurio galėjo valdyti Afrikos sąjungą, daryti jai įtaką, nes jisai tikrai nemokėjo 20 procentų ES biudžeto. Žinoma, e, e, svarbu, e, kad, sakykime, Afrikos sąjunga nebūtų per daug įtakojama tarptautinių partnerių. Reikėtų sumažinti tarptautinių partnerių skaičių, kad Afrikos sąjunga būtų valdoma praktiškai Afrikos valstybių. Yra, žinoma, E, galimybių, kad Afrikos valstybės e, mokėtų daugiau į Europos, e, sąjung, Afrikos sąjungos biudžetą. Libijos nauja vyriausybė ir toliau moka nustatytą įmoką į, Europą, į Afrikos sąjungos biudžetą. Dėl to nekyla jokių problemų, niekas nepasikeitė. Aš e, būkštoju, kad vėl to kalbėjau per ilgai, nes e, e, žiūriu, kad liko mažai laiko. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad santykiai tarp Afrikos Sąjungos, Europos Sąjungos ir Tartautinio ekonomikos komiteto vyksta puikiai, remiantis susidėrimo principu. Iš to gauna naudos atitinkamos valstybės ir regionai. Uh, Ir mes remiamės principu, kad e, problemos ir nauda yra pasidalymos e, tarpusavyje. Ir manau, kad toks konsensusas, toks sutarimas yra vienas iš svarbiausių e, šio žemynų bendradarbiavimo ir vienybės elementų. Ir tokia bendradarbiavimo struktūra manau, yra tinkama, nes mes galime daug pasimokyti iš europiečių patirties. Mes taip pat a, turėsime parengti savo geriausią praktiką ir tikiuosi, kad 2013 metais, kai e, švesime 50-metį e, Afrikos integracijos, a, e, bus tarsi naujos epochos pradžia ir kad a, mes galėsime daugiau nuveikti. A, tą progą galėsime daugiau remti savo ištekliais ir galėsime pasinaudoti savo strateginių partnerių e, ištekliais, tai būtent savo santykiai su Europos Sąjunga. Dėkuoju Jums. Labai įdomios diskusijos. Už jas noriu padėkoti. Ir tikiuosi, kad mūsų bendradavimas tęsis. Dar sėkiu Jums dėkuoju ir linkiu sėkmės. Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai. Aš norėčiau e, pasveikinti mūsų komitete Europos ekonomikos socialinių reikalų komiteto pirmininką ir taip pat e, e, ponę Grabę, Briuselio atviros visuomenės institutų direktorę, kuri mums pažįstama dar iš savo veiklos komisijoje. Šiandien mes e, diskutuosime dėl mm, ES plėtros, dėl e, politinių tikslų, kriterijų ir ES e, strateginių interesų, kurie galėtų būti susiję su ta plėtra. Ir aš manau, kad ponios Kopa pranešimas bus vienas iš svarbiausių pranešimų ateinančiais metais. Ir mes pasieksime didelės pažangos varstydami plėtrą. Ir šiandien mes Antrą kartą keičiamės nuomonėmis dėl šio pranešimo. Ir manau, kad šią diskusiją verta tęsti, kad mes galėtume ją galėtume įsigilinti. Ir panas Nilsonas ir ponia Grabe tikrai yra svarbus atstovai įvairių institucijų, kurie galės padėti mums diskutuoti. Mm. Taigi dabar nuo 5 iki 10 minučių jums suteikiamas žodis. Jums suteikiamas atitinkamos privilegijos, nes pusantros minutės šiaip tai dažniausiai kalbama panašiais klausimus. O dabar steiksiu žodį pirmiausia ponui Nilsonui. Ačiū, ponas Brokai, už šią galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Norėčiau padėkoti ir poniai Kopa už jos pranešimo projektą. Aš perskaičiau tą pranešimą ir sutinku su beveik visais 22 punktais. Dokumente pabrėžiama, kad plėtros valstybėms reikia sukurti vienodas sąlygas ir aš tam visiškai pritariu. Nuo pat pradžių ir politikams, ir tų valstybių piliečiams turi būti uh, nubriežtos aiškios gairės, kaip įstoti Europos Sąjungą. Tai svarbu Europos Sąjungos patikimumui, svarbu ir tam, kad tų šalių piliečiai galėtų vertinti savo šalių politikų darbą siekiant ES narystės. Bet tai taip pat reiškia, kad ES valstybės turėtų e, laikytis savo pažadų ir sustarimų. Paktą sunt servanda, reikia laikytis susitarimų. ES plėtra tai mokymosi procesas, taip pat ir ES. Ir visiškai normalu, kad procesas kuria patirtis. Ir tikslas yra didinti šalių kandidačių pasirengimą prisijungti prie ES. Aš dabar konkrečiai pakalbėsiu apie Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, kur mūsų indėlis galėtų būti e, didesnis. Mes norėtume, kad pranešime būtų labiau pabrėžiamas socialinis aspektas. Plėtros procesas kartais laikomas skausmingu dėl to, kad nukenčia konkurencingumas e, ir įmonės. Taip kartais šį procesą suvokia piliečiai. Taigi reikia pabrėžti socialinį aspektą ir taip pat komunikaciją. Dėl tokių klausimų kaip darbo valandos darbo sauga ir saugumas. Reikia taip pat pabrėžti, kaip ES teisės aktai saugo piliečius. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pasiūlymai pabrėžia socialinį ir pilietinį dialogą. Tai jūs pabrėžite dokumento devintajame punkte. Svarbu, kad plėtros procesas taptų labiau įtraukiantis visus piliečius. Tai ne tik institucijų klausimas, tai ir piliečių klausimas, jokios abejonės, Europos parlamentas atstovauja piliečiams, bet tai taip pat reikia įtraukti ir socialinius partnerius. Tai jūs nurodote devintajame punkte. Taip užtikrinsime sėkmę ne tik dabartiniams, bet ir būsimoms valstybėms narėms. Norėčiau pabrėžti, kad visoms plėtros šalims reikia stipresnių profsąjungų, o profsąjungoms reikia partnerių, tai yra darbdavių organizacijų. Profsąjungoms tenka labai svarbus vaidmuo. Vykstant pokyčiams ir siekiant narystės ES. ES turi teikti profsąjungoms daugiau paramos, kad jos sustiprėtų. Socialiniai partneriai ir ypač profsąjungos turi sėkmingai dalyvauti dvišaliuose ir trišaliuose socialiniuose dialoguose. Mes turime remti tokius dialogus. Mes turime remti profsąjungų nepriklausomumą, kad jų nekontroliuotų valstybė. Kalbant apie ES narystės poveikį, aš noriu pabrėžti, kad keičiasi piliečių požiūris. Plėtra turėtų būti politinis prioritetas. Neužmirškime, kad piliečių lūkesčiai yra milžiniški. Aš kalbu apie plėtros laukiančias šalis. Plėtrą reikia suvokti kaip istorinę galimybę, tai galimybę Europai susivienyti. Be jokios abejonės turi galioti kriterijai ir nustatyta tvarka, tačiau neužmirškime, Europos Sąjungai tai istorinė galimybė ir iššūkis užtikrinti, kad procesas nesustotų. Mūsų komitete mes numatėme dvi priemonės Pirmiausia, toms šalims, kurios laukia narystės, mes įsteigėme vadinamosius bendrus konsultacinius komitetus. Mes rengiame reguliarius sustikimus du kart per metus, panašiai kaip Europos parlamente. Taip pat mums būtų garbė, jei ateityje mes kartu su parlamentu renktume susitikimus. Tai yra mes susitiktume su socialiniais partneriais, o jūs susitiktumėte su politikais. Ir antroji priemonė yra skirta vakarų Balkanų visuomeniai. Tai yra visuomeninis formas skirtas aptarti svarbiausius klausimus su to regiono pilietinės visuomenės atstovais. Šiais metais organizuojamas ketvirtasis formas Zagrebe lapkričio pabaigoje. Mes aptarsime tokias temas kaip kaimo plėtra, nedarbas ir taip pat labai svarbu žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė. Tai paminėta ir jūsų pranešime. Kartu su pilietinės visuomenės partneriais tame regione mes spręsime tos klausimus, sieksime jų įgyvendinimo. Apibendrinsiu. Mūsų komitetas ir toliau pasisakys už plėtros procesą, už tai, kad jisai vyktų. Tai istorinis šansas, neturime išleisti jo iš rankų. Turime stengtis, kad e, procesas būtų įtraukiantis ir skaidrus. Narystė ES turi būti matoma kaip galimybė ir tom šalims reikia suteikti galimybę geriau pasirenkti narystiai. ES turi dirbti ranka rankon su pilietinė visuomenė tuose regionuose. Mes dirbame tą kryptimį ir aš tikiuosi jūsų Europos parlamento paramos. Dėkoju Jums už galimybę kreiptis į Jūs šio posėdžio metu ir aš lauksiu diskusijos. Ačiū, ponas Nilsonai. Toliau žodis poniai Grabė. Labas rytas, man labai malonu kreiptis į Jūs. Aš jau ko gero 20 metų dirbu su plėtros klausimais ir komisijoje, ir kaip akademinės visuomenės atstovė. Ir dabar mes kalbame apie tas valstybės kurios prisijungė prie ES nuo 95 metų ir apie kitas šalis, Balkanų šalis ir Turkiją. Aš noriu pagirti poną Kopą apie šį pranešimą, u, už šį pranešimą, nes čia pabrėžima svarbiausi klausimai pagal 30 metų patirtį ir tų šalių, kurios jau prisijungė, ir tų, kurios laukia narystės. <clears throat> Labai svarbu tai, kas nurodyta F punkte, tai yra, kad atitiktis būtų vertinama visom šalims vienodai. Reikia stebėti progresą, tačiau neturėtų būti keliama papildomų sąlygų, išorinių politinių sąlygų, kurios nebuvo nurodytos nustatant pradinės sąlygas. Taip pat svarbus 20 punktas. Tai yra, kad nuolat būtų vertinama šalių atitiktis ES reikalavimams, tokie, tokiems kaip teisės, viešpatavimas, demokratija. Turėtų būti nustatyti vienodi standartai senosiams ir naujosiams valstybėms narėms. Taip pat dėl demokratijos ir dėl politikos ir pilietinės visuomenės. Ir ta, tas kelias nesibaigia tapus ES nariais. Kiekviena šalis yra svarbi demokratinės bendruomenės narė. Labai svarbu būtų išsiaiškinti, kokį stebėsenos mechanizmą galima nustatyti. Parlamentas turėtų į tai pasigilinti. ES sutarties 7 straipsnėje ir 258 straipsnėje apie tai aiškiai nekalbama. Reikėtų užtikrinti dėrėjimą tarp vidinių ir išorinių standartų. Būsimų šalių, būsimų valstybių narių nereikėtų vertinti griežčiau nei dabartinių narių. Reiktų rasti bendrą vertinimo vardiklį. Visos valstybės turėtų siekti aukštesnių standartų. Galbūt parlamentas galėtų pabandyti suformuoluoti, koks tas standartas turėtų būti vadovaudamasis Lisabono sutartimi, žmogaus teisų dokumentais ir patirtimi. Daug metų dirbau su plėtros klausimais ir Europos komisija, ir atviros visuomenės fonde. Ir vienas iš kriterijų yra šalių institucijų gebėjimas įgyvendinti ES standartus sąžiningai ir skaidriai. Institucijų kokybė, ypač įgyvendinant Kopenhagos kriterijus, yra lemiamas faktorius demokratijai ir stabilumui. Narystė ES turėtų būti naudinga visai visuomeniai. Šalis turėtų įrodyti, kad sugebės funkcionuoti ES. Norėčiau aptarti, pratesti ankstesnio kalbėtojo mintį dėl atviros visuomenės, pilietinės visuomenės vaidmens. Labai svarbu įtraukti pilietinę visuomenę ir aš ją suprantu kaip platų visuomenės spektrą, kuris apima ir darbdavių organizacijas, ir profsąjungas. Tačiau kartais tose šalyse tai tos organizacijos yra tik tai pradinėje stadijoje, bet tas spektras apima ir kitas organizacijas – vietinės organizacijas, įvairias labdaros organizacijas, klubus netgi. Komisija toms organizacijoms yra sukūrusi pilietinės visuotinės dialogą, nemažai finansavimo tam skiria. Europos parlamento reikšmė čia yra didelė. Viena tai bendrabiavimas su nacionaliniais parlamentais. Europos parlamentas turi nemažai kontaktų ir veiklos daug vykdo, bet tai taip pat svarbu yra užmėgsti kontaktus ir su pilietinė visuomenė. Svarbu, kad tai nevyktų vien tik tai politinėme ligmenyje. Europos parlamentas turi užtikrinti, kad būtų kontaktas su nacionaliniais parlamentais, bet jie savo ruoštų palaikytų ryšį su e, pilietinė visuomenė. Svarbu, kad politinis, parlamentinis kontaktas, parlamentinis lygmo netitrūktų nuo platesnės visuomenės. Dar vienas svarbus punktas pranešime tai yra, kad ES vykdytų aiškę ir nuoseklę politiką, Nuo to priklauso ES ir jos politikų patikimumas. Labai sunku palaikyti šalies reformų procesą, jeigu ES pati sviruoja ir nėra apsisprendusi dėl to šalies narystės. Čia kyla du pavojai. Čia kyla grėsmė, kad ES blaškysis ir neapsispręs, ar leisti tai šaliai prisijungti ar ne ir taip negalėsime užtikrinti tos šalies politikos, vykdomos politikos nuoseklumo. Ir antras pavojus - tai yra daryti tam tikras išimtis šaliai dėl tam tikrų istorinių, draugiškų priežasčių, diplomatinių ryšių. Šitų abiejų kraštinumų reikėtų vengti. Šalis kandidatės turi žinoti, kokios yra salė, sąlygos nustatytos Ir jau praėjo beveik 20 metų, kai nustatyti Kopenhagos kriterijai, jie atlaikė laiko išbandymą. Žmogaus teisų apsauga, mažumų apsauga yra fundamentalūs principai, kurie turi būti gerbiami ir šalyse kandidatėse ir valstybėse narėse. Taip pat ir ekonomikos kriterijai yra svarbu šiais laikais politinėse ir ekonominėse srityse sunkias reformas reikia pradėti pakankamai anksti. Taip pat ir teisės saugos srityje institucijų kokybė yra labai svarbi užtikrinant tų standartų taikymą. Čia taip pat ir kultūriniai, etiniai klausimai. Nacionalinio lygmens institucijos turi bendarbiauti su pilietinės visuomenės organizacijomis. Daugelis iš jūsų daug metų jau dirba su plėtros klausimais, bet svarbu užtikrinti, aš tai priminsiu, svarbu užtikrinti, kad visa visuomenė būtų įtraukiama. Tai nepaminėta pranešime, tačiau reikia pabrėžti ir pažeidžiamiausių visuomenės grupių įtraukimą. Aš turiu omeny Romus. Dažnai atsitinka taip, kad jie paliekami nuo šaly plėtros procesą. Šiuo metu yra parengtas pagrindas nacionalinėms integracijos politikoms. Dabar galbūt tai nėra taip aktualu, tačiau 80-ame dešimtmetyje tai buvo labai aktualu. Šiuo atveju geras pavyzdys būtų Romai, jie yra svarbi um, to proceso dalis. Ačiū. Labai ačiū už įvadinius pasisakymus. Kolegos, norėčiau dabar e, trumpai pranešėję pasisakyti šio klausimo, pane Kopa pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai ir jūs asmeniškai už sutiktą galimybę e, dar kartą aptarti pasiūlymą. Taip, aš visiškai įsitikinusi, kad pilietinė kad piliečių įsijungimas į šitą procesą iš tikrųjų yra labai svarbus. Uh, Svarbu, kad yra išreikštas, kad magat socialinių reikalų komiteto nuomonė. Taip, žinoma, visada turima galvoje teisėtumas ir efektyvumas ir tuo suteikiama galimybė pasisakyti europinių lygmenių. Matome jį kaip tiesiog natūralų partnerį Ir e, norėčiau dar kartą pabrėžti svarbį vaidmenį ir skatinti bendradarbiavimą su e, komisija ir Europos parlamentu. Aš pastebėjau du labai svarbius dalykus, kuriuos jūs paminėjote. Pirmiausia, tai, kad reikia remti profesinės sąjungas e, skirsti šalyse, bet tuo pačiu dirbti kartu su pilietinė visuomenė. Labai norėčiau padėkoti už informaciją apie socialinį forumą. Norėčiau taip pat e, padėkoti poniai Grabą. E, ji jau daug metų e, dirba šitą darbą ir ji pateikė mums rašytinį tekstą ir tiesiog o tokį labiau akademišką požiūrį į klausimą. Na, e, žinoma, nepaprastai svarbu yra e, teisingai valyti šitą plėtros procesą e, turėtų būti tam tikros nuorodos, tam tikri aiškus rodikliai, kad būtų tiesiog aišku, būtų ne tik tai dėrybų metu, bet visame procese bet kad galima būtų numatyti, kad būtų visas šitas procesas e, teisinimas, kaip jums atrodo, ar iš tikrųjų tai įmanoma praktiškai kalbant. Manau, kad labai įdomu tai, ką jūs pasakėte apie tai, kad reikia įtraukti visą visuomenę. Žinoma, labai rimtai žiūriu uh, į tai, kad reikėtų įtraukti labiausiai pažeidžiamus sluoksnius. Ir galiausiai norėčiau dar kartą pakalbėti apie tą valdymo mechanizmą jau dabar. Dabartinėmis valstybėmis narėms reikia čia prisiminti Kopenhagos kriterijus. Taip, yra uh, įvykė daug dalykų, kurie pakenkė patikimumui. Lietuvos patikimumui žinoma, jūsų mintis yra įdomi, kad reikia lab, didesnio bendradarbiavimo šioje srityje, bet reikia jau baigti taikyti tokius dvigubus standartus. Uh, tas procesas jau turėtų ir toliau vykti netgi po įstojimo. Tai žinoma svarbu yra laikytis, remti, gerbti tuos pačius kriterijus. Dar kartą norėčiau padėkoti jum ir laukiu kolegų komentarų. diegenen die ons hier eh, goed voorgelicht hebben. Voorzitter, u had gezegd... Taip labai norėčiau padėkoti ir poniai Kopai, ir dviem ekspertams. Aš trumpai kalbėsiu. Taip, kaip ir buvau paprašytas. Taip, pranešimas puikus. Tačiau aš manau, ponė pirmininkė, kad visą tai galime kai kuriuose punktuose aiškiau apibriežti. Aš paminėsiu kelis punktus. Ponė Kopa jau sako, pavyzdžiui, kaip parlamentas jau sako, kad e, dvišaliai klausimai neturėtų būti kliūtis e, stojimo procesui. Tačiau, ponė pirmininkė, ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad mes turime pritarti tam tiesiog? Ar pirmiausia, e, turėtume kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą, kad e, būtų išspręsti kažkokie konfliktai. Kitas dalykas, tai yra šeštas punktas, e, jį nelabai suprantu. Čia tikriausiai kalbama apie mm, pajėgumą priimti, integracijos pajėgumą. Čia turėtų būti aiškiau pasakyta. O kalbant apie teisingumą ir žmogaus teisės, čia kalbama, kad e, čia tai yra prioritetinės sritys, tačiau remiantis patirtimi, manau, kad mes e, pirmiausia turėtume dėrėtis būtent dėl teisingumo ir žmogaus e, teisų. Ir tai turėtų būti aiškiai atspindėta tekste. Dabar socialiniai aspektai. Pone Kopa jau pabrėžė ir galiu tam tikrai pritarti, kad visų pirma, e, reiktų sukurti tam tikrus socialinius e, kriterijus. Ar dabartinių kriterijų neužtenka, kad, e, sakykime, valstybė narė būtų ne tik vertinama pagal socialinius kriterijus, bet ir jai būtų teigiama parama. Man atrodo, kad svarbiausia yra šitokiu atveju gauti biudžeto komiteto rekomendaciją šis komitetas turėtų pasakyti, kad valstybė e, kandidatė turėtų būti geriau remiama, kad laikytų iš savo fiskalinės disciplinos. Aš manau, kad šis punktas turėtų būti įtrauktas. Tai būtent susijęs su e, biudžeto komitetu ir jo rekomendacija. Kitas e, punktas. Tai yra valstybių narių vertinimas. Aš manau, kad čia turėtume irgi pateikti kelis e, kriterijus, kaip turėtų būti jos vertinamos. Ačiū, ponia Ominoraitin, ponia Kornelisin. Especially... Mane ypatingai sudomino ponios Nilsin pasisakymas. Taip, aš visiškai pritariu jo nuomonėj, kad trūksta dėmesio socialiniams reikalams. Taip, Aš, kada buvo kalbama ekonomikos komitete, apie tai aš buvau parengęs pranešimą. Ir tada jau aš kalbėjau apie tai, kad reikia socialinį dialogą stiprinti. Bet uh, socialiniai uh, partneriai ES turi, uh, na, vaidina teisinį vaidmenį. Ir jeigu norime iš tikro e, dalyvauti, rimtai dalyvauti, reikia daugiau dėmesio skirti tam. E, reikia taip pat žiūrėti, e, kad šitas socialinis reikalų visas teisynas būtų įgyvendintas. Taip, man atrodo, kad kartais yra vykdomas darbas, apie kurį netgi nekalbama, reikėtų kalbėti apie darbo inspekciją daugiau. Man atrodo, kad tiesiog nėra e, pakankamai dėmesio skiriama tai mūsų plėtros procese. Taip, socialinės žmon, dirbančiųjų teisės O tai, tai, tai iš tikrųjų, man atrodo, apsprendžia daugelį dalykų žmonių kasdieninėme gyvenime. Labai džiaugiuosi, kad ponia Kopa kalba apie tokius labai svarbus a, e, dalykus, kurie reikalauja daug energijos. Vienas iš jų, a, e, tai tiesiog pavyzdžiui, a, kada kalbama apie a, rinkimus, ne tiek galbūt daug kaip komisija ir parlamente, bet a, man atrodo, taryboje daugiausiai apie tai kalbama. Na, ir taip pat kalbame apie ministerijas atskiriuose valstybėse. Man atrodo, tiesiog nesutelkia pagrindinio dėmesio ne tiem procesam, stojimo procesams, bet į kai kuriuos mažiau svarbius dalykus. Taigi, Mums reikia tiesiog paieškoti būdo, kaip spręsti šitos klausimus, kad energiją skirtume tam, kam iš tikrųjų reikia, kad visos to plėtros proceso patikimumo nepažeistume. A, taip, a, man atrodo, kad bus pateikti, pateiktos kai kurios pataisos, a, labiau iškeliant tam tikrų socialinių dalykų svarbą. Ačiū. O ponia Kopa, ar norėtumėte sureaguoti tai, kas buvo pasakyta? Galbūt vienas dalykas, pirmininkė, dėl tokių dvipusių reikalų. Taip, mes dažnai gyvename tokiamis sąlygomis, kada yra na, tam tikras prieštaravimas kada na, tai, kas vyksta galbūt parlamente ir kad tikrame gyvenime, mes matome tam tikrą priestatą. O tai tiesiog reikia žiūrėti, koks yra realus gyvenimas ir e, apie tai galvoti, dirbant parlamente. Na, aš stengiausi pateikti keletą idėjų, kaip pavyzdžiui nacionaliniai teismai ar ES e, įsitraukimas. E, turėtų e, iš tikrųjų šitos organizacijos veikti kuo galima greičiau, kad nesitestų šitos problemos be galo. Todėl, kad liūdnas faktas tai, kad taryboje bet kada to galima pasinaudoti. Tai, kas yra čia galbūt sakoma, nežinau, reikėtų rasti konstruktyvų būdą kaip spręsti šitas labai svarbus klausimus. Ačiū, ponė Grab. Ponas Grab. Na, norėčiau dar kartą paliesti klausimą, e, kurį palėdė pana Kopa. Tai yra tam tikri, tikrai tam tikras nuorodas, kaip jūs jau sakėte, tie tokie e, dvišaliai e, dalykai, sakysime, taryboje dažnai na, jais remiamasi. Na, bet mes dažnai nekalbame apie Kopenhagos visus šitos kriterijus. Na, the benchmarks be related to. Um, in fact, of course, the Commission does apply implicit. Žinoma, reikia visada tiesiog aiškiai laikytis gairių. Ir tos gairės yra jau savame suprantamos tose šalyse. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie šalis, kurios e, prisijungė 2004-2007 metais, bet reikėtų kalbėti ir apie tas valstybės, kurios dabar siekia narystės. Na, pavyzdžiui, Balkanams, Balkanų valstybėms čia yra labai ilgas dar kelias. Taip, joms siekiančiams pažangos, pažangos labai svarbu na, turėti tam tikras gairias ir kad iš tikrųjų būtų pažymima tam tikra pažanga, kurios jos yra pasiekiamas. Na, taip, tai, kas leistų jom ir toliau na, plysti savo veiklą progresuoti. Taigi reikia tam tikrų paskatų. O šitas gairės, na, norėčiau, kad būtų kažkokie aiškiau išryškinti tokie e, etapai. Ir čia gairės yra ypatingai svarbios. Ir kada kalbama apie tas gairės, man atrodo, kad čia taryba suvaidintų svarbiausią vaidmenį. Ir man atrodo, kad čia a, e, tiesiog a, būtų visiškai protinga e, pridurti tam tikrus e, na, dvišalius e, dalykus. Na, tam tikrai įsipareigojimai, kurių šalis, pavyzdžiui, imasi tai, kas leistų jai pereiti galbūt į sekantį etapą. Tai turėtų būti labiau akivaizdu, O, o pavyzdžiui, kada vienas ar kitas skyrius yra atidaromas, ar darybų skyrius atidaromas ar uždaromas, a, čia reikėtų remtis šitomis a, gairėmis. Ir man atrodo, čia turėtų būti labai konkretus taip arba ne, o ne tiesiog kalbame, kad abstrakčiais, a, nu, tokiais kokybiškais terminais apie pasiektą pažangą. A, Na dabar aš noriu pereiti prie uh, teisingumo ir, žodžiu, prigimtinių fundamentalių teisų. Uh, čia buvo pabrėžta e, šitas rytis, ypač kalbant apie Balkanų šaltis ir Turkiją, kuo daugiau sunkumų na, patiriame valstybėse narėse, tų sunkiau yra nustatyti labai aiškius standartus siekiančiams narystės šalims. Ir todėl mums labai sunku pasakyti, taip, žinoma, Europos standartai reikalauja, kad būtų šalyje laisva, sakysime, spauda, žodžio laisvė na, kad visi jūsų visuomenėje galėtų kalbėti, išreikšti laisvai mintis. Uh, Taip, bet turėtų būti tam tikra tvarka. Čia reikėtų laikyti standartų valstybių narių jau taisyklių. Taip, čia nėra lengva, bet kada reikia nuspręsti, apie kokius standartus mes kalbame, kokius, stand, kokius standartų mes tikimasi, ypač turint galvoje Lisabonas strategiją. Taip, na, kol kas mūsų pagrindinė dėmesį krizė ir visi su jais susiję klausimai. Tačiau, žodžiu, kad mes būtume, atrodytume mes patikimi ir jau dabartinių mūsų valstybių narių piliečiams ir siekiančiam narystės šalims. <laughs> Labai ačiū už Jūsų komentarus, už Jūsų paramą lygiai taip pat už tai, kad jūs pareiškite iš tikrųjų nuomonę, kad pilietinė visuomenė turėtų būti labiau traukta. Na, tiesiog norėdamas taupyti laiką, aš nekalbėjau apie tai, kas vyksta atskirose šalyse, bet tiesiog norėjau pažiūrėti, ar nebūtų gera mintis, kad, sakysime, parlamentas dirbtų ir socialinė visuomenė kaip partneris. Taip, mes turime jau neblogą vaizdą susidarę apie atskiras šalis. Ir tai, ką mes matome, dažnai matome, kad per silpnus yra profesinės sąjungos. Žinoma, čia priklauso dar ir nuo tradicijų susiklauščiusių šalyse. Tačiau europiniai tinklai leidžia pamatyti, kaip viskas vyksta. Bet aš dar norėčiau pabrėžti, ponas pirmininkė, kad plėtra 2004-2007 metais iš tikrųjų vyko puikiai. Tai buvo lyg kažkokia vitaminų injekcija į e, visą mūsų gyvenimą. Bet dabar, žinoma, reikia žiūrėti į tas šalis, kurios jau beldžiasi į mūsų duris. Uh, Na, man atrodo, kad šitas pranešimas buvo labai savalaikis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Mes nustatėme pakeitimo teikimo galutinį terminą e, birželio 6 dieną, 12 val. Ir ponia Kopa dabar turi galimybę pasidėrėti, pasitarti su visais kolegomis, kurie pateiks pateikėjau pakeitimus. Ačiū, ponia Neslai, ponia Krabė. E, manau, kad buvo sėkmingos diskusijos. Ačiū už tai, kad dalyvavote ir galbūt pasimatysime kitą kartą. Darbas buvo puikiai organizuotas.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 turime daugybę e, priemonių. Tačiau svarbiausia yra Europos išorės veiksmų priemonių e, struktūros bei taisyklių dėl jų naudojimo nustatymas. Siekiant e, padidinti e, skaidrumą dėrybų su taryba ir komisija ir kad būtų gautas tam tikras svertinis poveikis Aš manau, kad Europos parlamentas turi galios būtent koordinuoti šios procesus ir turi tokias galimybės, kurių neturi taryba ir komisija. Būtent e, imtis spręsti tokius klausimus. Pranešėjai būtent sutarė dėl bendros strategijos, kad būtų aptariami visi aptariami instrumentai, kad būtų atsižvelgta į svarbiausius e, aspektus. Konkrečios priemonės tai yra bendras pranešimas dėl įgyvenimo priemonių. Ir šie pranešimai, bendra strategija yra susijusi su patiktais pakeitimais, susijusiais su atingo priemonė gyvenimu. Ir pranešėjai būtent nusprendė vieną poziciją pateikti, būtent dėl de, deleguotų aktų. Būtent parlamentas ir taryba pastebi, kad komisija siūlo teikti deleguotasius aktus nuo 14-20 metų, sprendžiant atitinkamus techninio pavadžio klausimus. Ir turi būti atsižvelgta į Europos parlamentą kaip į bendrą sprendimų prieimėją teisėkoros aktų leidėją ir pabrėžta, kad prioritetai iškelti Lisabonos strategijoje uh, yra susijęs su tuo, kad Europos parlamentas būtent teikia teisėkoros pasiūlymus, kurie papildo tarybos ir komisijos pasiūlymus. Tačiau visa procedūra turi būti apsaugota tam tikrais saugikliais. Ir būtent to, E, pranešėjai siūlo atitinkamas priemonės. Strateginiai programiniai dokumentai turi apibriežti e, tikslus ir prioritetus bei būsimus rezultatus ir finansinės lėšas asignuotas tiems tikslams, e, kurie turi būti, kurie priimami deleguotasiais aktais. Ir šios priemonės turi būti skirtingai individualiai taikomas, atsižvelgiant į atitinkamas e, taikomas priemonės. O tam reikia kontrolės, e, e, patariamųjų procedūrų. Tai yra 2011 m. 182 reglamente jau nustatyta. Kitas dalykas - padinti priemonių suderinamumą. Būtent, kad būtų du kartus per vieną kartą per metus, tai yra, atsiprašau, du kartus per metus teikiamos ataskaitos, kurios turėtų atspindėti, ar priemonės yra sudarinamos tarpusavėje ir siekiamai ES tikslų. Kitas dalykas tai yra dingamas poveikio vertinimas. Būtent Europos išorės veiksmų. Ir šie veiksmai turėtų būti tinkamai vertinami, stebimi, remiantis skaidriais rodikliais, atsižvelgiant į kiekvienos priemonės specifinės e, ypatybės. E, valstybės narės e, gavėjas ir ES turi būti įsitikinusios, kad tos priemonės yra matomos, kad jos yra suprantamos visuomeniai. O tam reikia atitinkamas informacinės kampanijos organizuojamos, kad būtent tos priemonės būtų, apie tas priemonės būtų informuojama ir jos būtų matomos. Be to, turi būti atsižvelgiama į pilietinės visuomenės, jų veiklą, būtent skaidriu ir tinkamu būdu, siekiant įgyventi tinkamas programas. Šeštas punktas e, - finansavimas, e, teikiamas kaip finansinė pagalba, turi atitikti tam tikras sąlygas, tam tikrus e, rodiklius, formalius kriterijus, turi būti pagalba skaidri ir patikima. Septintas punktas. Ši, e, šis dalyvavimas e, turi užtikrinti, kad būtų laikymasi visų standartų ES. Turi būti užtikrintas Turi būti užtikrinta aiškiai baigimo data, kad 2014 metais 20 e, metais būtų tos priemonės esant reikalui keičiamos ir uh, kad jos būtų tinkamos atsižvelgiant į realias sąlygas. Aš manau, kad e, mes turėtume būti dėkingi, kad mes e, šios pranešimus teikiame e, bendradarbiavim su įvairiais pranešėjais, šešėliniais pranešėjais, gavome įvairių nuomonių. Ir mes pabandome apibendrinti visus šios pranešimus ir nuomonės, kad galėtume gauti jūsų sutikimą. Tai dabar, ponė Bermanai, uh, norėčiau paprašyti jūsų pasisakyti kaip pranešėjų Dėvė komiteto vardu. Pagal 15 darbo tvarkos taisyklę aš manau, kad labai svarbu, kad mūsų komitetai bendradarbiautų, tai yra visamas komitetas ir užsienio reikalų komitetas, ir parengtų tinkamą tekstą iki dėrybų kad mes galėtume bendradarbiauti, išlikti vieningi, nes mes pasistiprinsime tik vieni kitų pranešimus bendradarbiavime. Pone Permanai, jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs ką tik romantiškai pristatėte aistringą bendradarbiavimą tarp mūsų komitetų, iš tiesų galima netgi susigraudinti. Aš esu pranešėjęs vystimosi komiteto, vystimosi komitete dėl a, dėl ICR. E Aš norėčiau padėkoti E, už bendradarbiavimą visiems pranešėjams, visiems e, kolegams, e, kad būtent bendroje strategijoje atsispindėti visi pakeitimai. Ir mūsų bendras rezultatas yra konstruktyvus. Taigi patikti ir pakeitimai. Aš manau, kad atimiausiame komiteto posėdėje, birželio ketvirtą dieną, mes aptarsime šios pakeitimus. Balsavimas bus mūsų komitete birželio 14 dieną. Mes e, peržvelgėme pono Elmaro Broko pranešimą ir pateikėme pakeitimus. Pirmoji e, reakcija buvo mm, tokia, kad e, iš esmės sutampa mūsų nuomonės ir daugumas pakeitimų netgi sutampa. Ir konkretus pakeitimai, kurie yra teikiami mūsų komiteto vartų, jais siekiame pateikti tam tikrus pakeitimus e, komisijos e, pasiūlyme. Tai šeši punktai yra. Pirmiausia, mes turėtume aiškiai atskirti programavimo sprendimus ir įgyvendinimo sprendimus. E, iš kitos pusės, kaip panas Brukas jau paaiškino, akivaizdu, čia aš jau nekartosiu, ką panas Brokas jau pasakė, kad panas Brokas jau pateikė pakeitimus susijusius su šiuo atskirimu ir e, ten atsispindi taip pat pirmininkų suveigos e, pageidavimas dėl tam tikrų prioritetų nustatymo ir identifikavimo kad būtų nustatytas tam tikrai, tam tikrai asignavimai kiekvienai programai. Kitas dalykas - tai pakeitimai dėl mm, DCI finansuojamų veiksmų. Ir e, tam tikros sąlygos nurodytos, kada pagalba yra laikoma oficialia vystomąją pagalba ir kokiams priemonėms taikoma ši pagalba. Kitas dalykas, kiti pakeitimai yra e, susijęs su to, kad būtų e, stiprinama galimybė įvertinti rezultatus, kaip panas Brokas jau nurodė savo įvadę. Mes norime, kad komisija įsipareigotų teikti ataskaitas apie pasiektus rezultatus. Ketvirtas e, punktas, tai būtent e, turėtų būti sumažintos diskrecinės komisijos galios. Nes komisijai suteikta pakankamai plati diskrecija. Nors aš manau, kad turėtų būti Mm, užtikrintas tam tikras lankstumas komisija, kad komisija galėtų reaguoti į pasikeičiančias sąlygas per šitą septynių metų laikotarpį. Tačiau mums reikia tam tikros pusiausvėras. Tai būtent lankstumas turi būti atsivertas parlamento vykdoma kontrolė. Kad e, būtent e, vieš, viešas finansavimas būtų prognozuojamas. Dar vienas dalykas - viešieji pirkimai tai kad jie būtų atsėti nuo pagalbos. Tai iš tikrųjų e, prieštaringas pasiūlymas komisijos tekste. Jis susijęs su ta idėja, kad besivystančios valstybės, kurios yra G20 e, narės, joms e, turėtų būti neleista dalyvauti dalyvauti viešuose pirkimuose pagal vystamąją bendradarbiavimo programas. Jos turėtų bendradarbiauti programuose pagal kaiminystės politiką. Mm, o tokiu atveju skirtumas tarp valstybių narių ir e, tarp G20 narių ir nenarių e, ir nenoras leisti e, nenarėjams G20 dalyvauti šitos vystamojo bendradarbiavimo viešuose pirkimuose yra mums nepriimtinas. Galiausiai dėl bendrą reguliavimą. Mes norėtume išsižvelgti į tą sėkmingą patirtį, kurią sukaupėm prieš šešerius metus. E, tai būtent kaip valdomi tie, to, valdomos tos priemonės, kurios dabar e, galioja. Tas visamas e, bendradarbiavimas yra pakankamai sudėtinga priemonė. Ir mes turėtume dabartinį situaciją žvelgti į atskiras priemonės. Jau prieš šešerius metus buvo sudaryti sustarimai dėl vystymo bendradarbiavimo. Ir komisija dabar siūlo tam tikrus pakeitimus, kurie pakeis tos sustarimus. Man tai nepriimtina keli e, pavyzdžiai dabar. E, dabar e, tas lenkstis, nuo kurio turėtų būti paprastesnis procedūros, tai fin, finansinė riba, turėtų pakilti į nepaprastai aukštą lygį. 30 milijonų eurų yra ši, ši riba. Tai iš tikrųjų didelė suma ir ne, ne, nėra paprasta išleisti ją vienam projektui. A, iš esmės, tokiems supaprastintiems procesams net, turėtų būti netaikoma parlamentinė kontrolės procedūra. Tačiau bet kokiu atveju Aš manau, kad naujam reglamente neturėtų atspindėti tie pakeitimai. Ir e, parlamentinė kontrolė turėtų išlikti. Tai turėtų būti sąlyga teikiant tokią pagalbą. Ir Europos investicinis bankas turėtų dalyvauti valdymo komitete, kuriame dalyvauja ekspertai iš valstybių narių, kur patvirtinamos įgyvenimo priemonės. Taigi, e, tokie, tokie svarbiausi punktai, pirmininkė. Ačiū, ponė Vigeninai. Dabar dėl pasiruošimo narystiai priemonė. Jisai kalbės e, ponas Paška, pono Paška e, vardu. Aš tikiuosi, kad šešėlinio pranešėjo šešėlis pakankamai didelis, kad jis uždengtų. Taigi dabar dėl pasirašymo narystėje priemonių. Ponios, pano Paško vardu aš norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą su įvairių frakcijų šiomis pranešėjais ir padėkoti už tą faktą, kad e, svarbiausi punktai, kuriuos iškėlė socialistai, juos buvo atsižvelgta, atsižvelgta pakeitimuose, Ypač norėčiau pabrėžti pilietinės visuomenės įsitraukimą e, ir kad e, mm, strateginiai dokumentai buvo priimti neleguotaisiais aktais, kad e, Europos parlamentas būtų įtrauktas į bendrą sprendimo prieimimą kaip teisė, tai- tai- taip pat teisės aktų lydėjas. Taip pat svarbu įtraukti nuostatą, kad ES finansinė parama būtų matoma ir suprantama visuomeniai. Tačiau yra keli klausimai arba papildymai, kuriuos socialistai norėtų pridėti šiame procese, teikiant pakeitimus. Pirmiausia, kalbant apie vietos valdžios institucijos, e, socialistai norėtų, e, kad e, vietos valdžios institucijos kaip gavėjos, pagalbos gavėjos būtų labiau įtrauktos į bendrą procesą. Tai būtent E, tai e, kad tai turėtų atsispindėti bendrose taisyklėse, visose priemonėse, kad e, tos valdžios institucijos turėtų ne tik tai prisidėti tiekiančią pagalbą, bet ir gauti iš to naudos. Kitas dalykas, panas Paško ir socialistai, mano, kad 18, 5 ir 18 punktas ir 20 punktas e, sukels per daug e, reglamentavimo ir per daug biurokratijos. Žinoma, šitą klausimą mes dar galėsime aptarti. Dar vienas dalykas, galbūt reikėtų įtraukti tokias nuosadas, kurios e, e, užtikrintų priemonių suderinamumą, kad e, būtų supaprastinta e, vidaus politika, būtent siekiant Europą 2020 tikslų su, su klimato kaita. Kitas dalykas, e, pilietinė visuomenė turėtų būti labiau įtraukta įvairiose e, programavimo etapuose. Tai, e, tam turėtų būti konsoliduota parama demokratijai, kad būtų partnerystės daug reikšmingesnės e, įvairiose valstybėse, kad būtų neskatinami nacionaliniai dialogai, kad dalyvautų diskusijose. Taigi, kaip jau sakiau, pono Paško vardu, aš norėčiau padėkoti ponui Brokui už jūsų bendradarbiavimą, puikų bendradarbiavimą ir dėmesį šešėliniams pranešėjams. Ir kaip šešėlinis pranešėjas dėl šių priemonių norėčiau pasakyti, kad visas šis priemonių paketas turėtų būti labiau koordinuotas, būtų paremtas bendromis taisyklėmis ir jisai padėtų labiau atinkamos valstybėms. Ir šis pakeitimo teikimo procesas kalbant apie bendrą gyvenamąjį reglamentą, turėtų būti sėkmingesnis, derinant įvairius prieštaringus e, pasiūlymus ir pakeitimus tai mūsų bendro, bendro pozicijos. Žodis tikimės, ponė Brandner. Ačiū, aš tik norėjau pakomentuoti kelis punktus, kai kuriuos jūs jau minėjote. Konas Veneris e, jau minėjo, kad 30 milijonų e, slengstis arba riba iš tikrųjų yra per didelis. Mes kalbėjome apie 20 milijonų, o dabar pakelta iki 30 milijonų, tai yra tikrai per daug. Aš manau, kad mes turėtume sugrįžti prie 20 milijonų. Man tai labai didelė suma bent jau atrodo. Mes turėtume išlikti bent jau prie ankstesnių pozicijų. Dar vienas pasiūlymas dėl konfliktų prevencijos ir e, pastangos išvengti konfliktų. Tai būtent, kad e, į visus priemonės turėtų būti įtraukta konfliktų analizė, kad e, valstybėse atitinkamose būtų atsižvelgta į šias nuostatas, kad būtų galima programuose atsižvelgti į priemonės skirtas sumažinti konfliktams arba jų išvengti. Uh, kad būtų galima greitai reaguoti, teikiant finansinę paramą. Dabar šeštas straipsnis, jame numatoma, kad ne tik SNDI, bet ir AFS importo programos gali būti finansuojamas. Tai mane nustebino, nes AFS to nebuvo numatyta. Aš išbraukčiau šitą nuostatą dėl importo finansavimo. Dar vienas punktas dėl klausimo dėl rodiklių vertinimo. Čia turėtų būti paaiškinta, kaipgi turėtų būti vertinami tie rodikliai. Dabar 17 e, straipsnis, e, čia sakoma, kada šitas reglamentas turėtų įsigalioti, tačiau nėra jo galiojimo pabaigos datos. E, aš, aš manau, kad mes turėtume suderinti su daugiametė finansinė programa jo galiojimo laikotarpį ir užbaigti šio reglamento galiojimą 20 metais. O, o, o dėl kitų klausimų pritariu, panai Kaneriui. Ačiū. Pone Kačinai, a ne, ponas Landorfas nori pasakyti. Ne, ponas Kačinai. Noriu padėkoti pranešėjui, ypač už tai, kad derino visų finansinių instrumentų horizontalius klausimus ir kad parengė bendrą pagrindą diskusijoms dėl kelių klausimų. Mes pritarėme šitam metodui, ALDE frakcija pritarė šitai dėrybiniai pozicijai. Pritarėme tam, kad parlamentas reikalautų, jog strateginiai finansiniai dokumentai būtų tvirtinami deleguotaisiais teisės aktais. O kitos priemonės turėtų būti laikomos įgyvendinamaisiais teisės aktais. Svarbu neįsivelti į mikrovaldymą. Svarbiau yra išlaikyti politinę įtaką. Ponas Lamsdorf yra pranešėjas ir keli klausimai, kurie yra jo kompetencijoje, bus aptarti atskirai. Aš dabar paminėsiu tris klausimus, apie kuriuos reikėtų dar pasvarstyti. Tai horizontalūs klausimai. Pirma, ES veiksmų matomumas ir komunikavimas. Gali būti, kad tam tikri veiksmai turėtų būti laikomi slaptais, kad naudos gavėjų saugumui nekiltų pavojaus. RDHR kartais dirba labai sudėtingomis sąlygomis. Mes turėtume labiau įsigilinti į tai, kokie turėtų būti aiškus, skaidrus iš anksto nustatyti indikatoriai. Dėl pakeitimo susijusio su biudžetu mes turėtume palūkėti ir išsiaiškinti, kaip tos pataisos bus formuluojamos. Manau, kad šiandien po pietų su ponu Vigenin mes tai išsiaiškinsime. Kartais susidaro įspūdis, kad parlamentas stumiamas į užrybį. Tai būtų didelė klaida. Esant dabartiniai politiniai situacijai Europoje mes turime išlaikyti savo veiksmų matomumą, atsakomybę ir tiesiogiai įtakoti sprendimų prieimimo procesą. Ačiū. Žodis ponui Prėda. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs, nes parengta tikrai išsame ataskaita. išorės veiksmų priemonės turi atitikti ES vertybės ir Europos parlamento poziciją. Vadinasi, naudos gavy, ga, ga, gavėjų vertybės taip pat turėtų atitikti šitą kriterijų. Potencialių naudos gavėjų gebėjimas lėšas valdyti veiksmingai ir skaidriai turėtų būti vienas iš kriterijų. Taip pat pagalba gaunančiose šalyse turėtų dalyvauti ir pilietinės visuomenės atstovai įgyvendinant šitas priemonės, rengiant taisyklės. Tos organizacijos tikrai turėtų dalyvauti projektuose, kurios finansuoja ES. Ačiū. Toliau komisijos atstovas ponas Salazar. Ačiū. Labas rytas. Komisija pasižymėjo kalbėjusių kolegų komentarus. Aišku, kad daugiausia ateinančiomis savaitėmis kalbėsime apie deleguotusius aktus, ir programų dokumentus. Mes mielai įsijungsime į diskusijas apie pilietinės visuomenės ir vietos veikėjų įtraukimą į veiksmus. Su taryba vyksta diskusijos nuo to laiko, kai komisijos pradinis pasiūlymas buvo pateiktas. Ačiū. Thank you that I missed the position of the Commission. Ačiū, bet komisijos poziciją aš turbūt e, praleidau, pražiopsojau, nors suprantu, ji buvo aiški ir trumpa. Gerai, šiaip ar taip. Dėkoju ir tęskime darbą. Manau, kad Susitvarkysime su šiuo klausimu. Kita kartą komisija, tikiuosi, komisija pateiks, sugebės pateikti išsamesnį, konstruktyvesnį atsakymą. Aš tikrai to tikiuosi. Aš visada struktūrą suprantu taip. Europos parlamentas bando padėti komisijai, bet komisijos darbuotojai, komisijos visa struktūra niekada to nesuvokia. Ir tai yra problema. Galbūt ateis laikas, kai Galbūt ateis laikas, kai komisija jau nebegalės vadintis demokratiškai veikiančią instituciją. Ačiū ir balsuosime birželio 13 dieną, 14 dieną 12 val. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas. Stabilumo priemonės įsteigimas. Ačiū pirmininkė, jau daug kartų apie šį klausimą kalbėjome, nenoriu kartotis šiame komitete. Klausimai buvo labai naudingi. E, ir mes, tie, kurie konkrečiai dirbame su stabilumo priemonė, galėjome apsikeisti patirtimi. Aš atidžiai klausiausi kolegų ir jų nuomonė. Per pastarąsias savaitės daug ką sužinojau. Mes aptarėme tik tai horizontaliuosius klausimus. Ir tai dabar atsispindi pakeitimuose, dokumento pakeitimuose. Aš apie tai nekalbėsiu, nekalbėsiu ir apie deleguotusius aktus. Pirmiausia, dėl pavadinimo. Aš apie tai jau kalbėjau. stabilumos. Sudėtinga savoka, kai kurios valstybės tokios kaip Meksika, Turkija prieštarauja tam, kad jos būtų apibrieštos kaip nestabilios. Tas pats ir dėl arabų pavasario. Stabilumo savoka vėlgi gana sudėtinga, nes įsiejama su mūsų praeities politika kuri sukurdavo įspūdį, kad stabilumas yra svarbiau už demokratiją arba žmogaus teisės. Todėl tenka kalbėti apie kitas savokas. Prevencija, ilgalaikis saugumas. Galbūt jūs turite geresnių pasiūlymų, aš tikrai neužsispirsiu dėl dokumento pavadinimo. Norėčiau, kad jis labiau atspindėtų dokumento ir priemonės esmę. Antras klausimas - taikymo sritis. Sudėtinga numatyti ir lankstumo, bet kita vertus nubrėžti ir strateginės gairės, kam ši priemonė turėtų būti taikoma. Ne visada lengva rasti tą kompromisą tarp lankstumo ir koncentruotumo, konkretumo ir strategijos, mūsų politikos strategijos. Bandžiau apriboti taikymo sritį ir perkelti ją ten, kur negali būti pritaikyta jokia kita priemonė. Pateiktas pasiūlymas įtraukti veiksmus ir situacijas, kurios kyla dėl žmogaus veiksmų dėl žmogaus sukeltų nelaimių papildomai prie gamtos katastrofų. Man gamtos katastrofos siejasi su tokiais veiksmais kaip humanitarinė pagalba. O žmogaus sukeltos krizės gali virsti saugumo krizėmis, grėsti mm, taikai ir stabilumui šalyje. Todėl aš norėčiau apibriežti taikymos rytį taip, kaip saugumo pavojai kylantis iš gamtos katastrofų. Taigi mes kalbame ne apskritai apie humanitarnę pagalbą, bet apie saugumo pavojus atsirandančius iš gamtos nelaimių. Kitas klausimas - kova su terorizmu ir jos priemonės. Komisarė Wagner pasirašė atitinkamą pareiškimą, taip pat prisijungė ir ponė Ešton. Yra paskelbtos Junktinės karalystės e, užsienio reikalų ministerijos gairės. EBPO taip pat yra parengusi panašų dokumentą. Todėl aš, norėdamas išvelgti į tas gairias, įtraukiau atskirą straipsnį į dokumentą. Aš norėčiau, kad ES elgtųsi panašiai kaip valstybės narės mes galėtume tiesiog perimti jų gairias. Kitas klausimas. Nuo 2009 metų ES taiko tarpininkavimo ir dialogo koncepciją. Tai gera koncepcija, norėčiau daryti nuorodą į ją šiame dokumente. Tai smulkmena, nemanau, kad dėl to kiltų ginčių. Dėl e, lengvųjų ginklų nuorodą į tai, kad ES turėtų finansuoti tokių ginklų sunaikinimą. Iškilo problema diskusija su taryba, kad tai nepapuola į ES kompetencijos rytį. Bet e, po konfliktinėse situacijose e, gali būti svarbu sunaikinti tokius šaunamosius smulkiuosius ginklus. Nors tai, žinoma, kainuoja daug, bet to kyla nesutarimas su taryba. Dar vienas horizontalusis klausimas - pilietinės visuomenės organizacijos. Vienoje vietoje dokumente norėčiau pabrėžti jų svarbą, ypač vertinant finansinių priemonių taikymą, stabilumo priemonės finansinių priemonių taikymą. Dėl finansinių klausimų yra du klausimai. Norėčiau mažinti dabar siūloma 30 milijonų suma iki 20 milijonų, taip kaip buvo nurodyta ankstesnėme reglamente. Ir dėl nepaprastųjų priemonių norėčiau kilstelėti sumą nuo 65 iki 70 milijonų. Ypač jeigu išlaikome plačią taikymo apimtį, tai yra jeigu apimame gamtos nelaimės, tam mums reikės finansavimo. Ir todėl dėl ketvirto ir penkto straipsnių norėčiau, kad būtų nurodyta procentiniai dydžiai. Dėvė komiteto pasiūlyti pakeitimai, į juos beveik į visus apsižvelgta. Ačiū uždėmesi. Ačiū pirmininkė. Mes kartu su ponė Brentner labai įsigilinome į šį reglamentą dėl reglamento ir daugumai dalykų pritarėme, išskyrus paskutinį. Tai yra pakeitimas 49, pakeisti reglamento projekto 13 straipsnį. Eina kalba apie didinimą nuo 65 iki 70 procentų priemonėms, kurios patenka į trečios straipsnio taikymą taikymos rytį. Tam mes neprieštarautume. Pati komisija turi apsispręsti, kiek lėšų jai reikia, kad būtų įgyvendinamos šio reglamento priemonės. Tačiau siūlomas padidinimas veiksmams pagal ketvirtą ir penktą straipsnius, e, e, tas siūlomas padidinimas 15 ir 10 procentų yra milžiniškas. Pirmiausia, reikia diskutuoti su komisija ir išorės veiksmų tarnybą, nes dabar siūloma didinti keturis kartus. Jeigu lėšų netrūktų, tai jokios bėdos, tačiau dabar, kai trūksta lėšų, toks milžiniškas didinimas finansavimo toms priemonėms reiškia, kad mes nuskriausime kitų sričių priemonės, ypač pagal penktą straipsnį. pavyzdžiui, priemonės skirtos kovoti su piratavimu, joms lėšų pagal penktą straipsnį pritrūktų. Ir kovos su piratavimu priemonės būtų galima įgyveninti tokiu atveju tik tai pasitelkiant karinės priemonės. Tačiau šio reglamento tikslas juk yra didinti stabilumą, užtikrinti taiką, stiprinti institucijas. Taigi aš prašyčiau jūsų dar sėk susimastyti, pasvarstyti, ar tikrai reikia ketvirtos straipsnio priemonėms tokio didelio lėšų didinimo 15 ir 10 procentų. Galbūt tai turėtų būti 7 procentų didinimas keturis kartus didinti finansavimą abstrakčiausiai šio reglamento daliai nėra gerima, geras sumanimas. Pirmiausia, reikia kalbėti su komisija. Šis dokumentas yra politinis. Kalbama apie labai plačią, bet gana neapibrieštą savoką stabilumas. Jie apriepia daugybę dalykų. Mes turėtume pasistengti dokumente aptarti visas kompetencijos rytis. Neturėtume, didinami, didindami finansavimą vienai svarbės ryčiai, nuskriausti kitų sričių. Ačiū, ponas Prėda. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, aš norėčiau pagirti ponę Brantner už jos darbą. Dabar stabilumo priemonė konkrečiau apibriešta, jos tikslai konkrečiau apibriešti nei anksčiau. Atsirado dokumente tam, tų, tam tikrų pasvarstymų apie saugumą. Kalbama Tač, ta, tačiau išbraukti socialiniai ir ekonominiai tikslai. Reikia rasti pusiausvyrą tarp lankstumo ir kita vertus susijęti stabilumo priemonių dokumentą su kitais išorinių veiksmų dokumentais. Socialinė ir ekonominė dimencija vis dėlto turėtų vėl būti įtraukta į dokumentą. Juk tai labai svarbu, užkertant kelią krizėms arba jas sprendžiant ta, tas socialinis ir ekonominis matmuo. Tai labai veiksmingas ir sėkmingas mechanizmas, taip pat jis gali būti taikomas gamtos nelaimių atvejais. Prieš kelias savaitės, kai vyko klausimai, ekspertai aiškiai pasakė, kad e, stabilumo priemonių instrumentas yra nepaprastųjų atvejų instrumentas, todėl jisai turi būti labai lankstus. Kai nėra finansavimo iš kitų šaltinių, nelaimių nepaprastaisiais atvejais kreipiamasi finansavimo į stabilumo instrumentą. Tai taip pat priemonė, kurią pasitelkdama ES gali vykdyti savo vystimosi politiką. Ir likščiol buvo vertinama šio priemonės lankstumas, tas lankstumas ir turėtų išlikti. Ponas Vila Longa. Much, Labai ačiū, ponas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėjų už taip sėkmingai atliktą darbą. Žinau, kad nėra daug e, laiko likę, taigi norėčiau dėmesį sutelkti tik ties vieną e, pataisą, kuris svarbi ir komisijai, ir e, mūsų išorinių veiksmų tarnybai. Tai yra 49 pataisa dėl 13 straipsnio pakeitos. Man atrodo, kad tokia pataisa iš tikrųjų sukurtų didžiulį disbalansą ir nepadėtų jokių būdų gyvendinti šitos priemonės sėkmingai. Taigi, mes kalbame apie 73 procentus krizių tiesiog valdymui, tik 5 procentai pasirinkimai tam, vėlgi kalbame apie 52 procentus. Na, vėlgi pasirinkimai krizėms čia, čia yra nuo 5 iki 15 procentų, o tai reiškia, reikštų 400 procentų padidėjimą. Mes tikimės, kad kad šitas toks astronominis padidinimas tiesiog labai iš tikrųjų valdytų visą pusiausvyrą, na, vėlgi gyvenimo galimybės, nes mes tikime, kad šitokia didžiulė sumos, nežinau, reikalingos, kad pasiektume užsibriežtą tikslą. Bet to šitokia pataisa vėlgi sumažintų tai, kas skiriama pagal penktąjį straipsnį. Tai reiškia nuo 20 iki 10 procentų. Tai reiškia maždaug 50 procentų būtų sumažinime. Mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį tai, kad šitaip sumažinus uh, biudžetą. Taip, taip labai jau visiškai nebeliktų jokios uh, pusiausvėros, ypač kada mes kalbame apie išorės veiksmų tarnybą ir kai kalbame apie penktojo straipsnio svarbą. 49 straipsnio svarba yra tai, uh, kad e, pasirengimui krizėms būtų 3-4 kartus daugiau, negu reikia biudžeto, o kitoms sritim liktų žymiai mažiau. O tai reikštų, kad mes čia, taip pat ir komisija, nebegalėtume užtikrinti e, ne, kad mes iš tikrųjų, pavyzdžiui, galėtume veiksmingai veikti, sakytume, tokiuose e, srityse kaip čia kova su narkotikais ar e, neteisėtas, sakysime, ginklų, e, neteisėtai prekyba ginklais. Na, vėl tiesiog reikėtų protingai pasižiūrėti. Taip, kad vienas, pavyzdžiui, viena priemonė, kad ne, ir jos įgyvendinimas nepakenktų kitų priemonių įgyvendinimui. Ir būtent todėl norėtume e, pakviesti AFET ir e, kitų narius, kad būtų dėmesys atkreiptas į 49 straipsnį ir ieškoma protingo sprendimo. Ačiū. Ponas Toilis komisijos. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paremti uh, mano kolegos iš užsienio veiks, išorinių veiksmų tarnybos e, nuomonę, e, ypač kada kalbame apie ketvirtą ir penktą straipsnius. Manome, kad 15 procentų padėdimas ketvirtam straipsniui tai toks biudžeto padidinimas kuris šiandien galbūt būtų nebūtinai reikalingas, todėl kad įsisavinimo galimybės nėra tokios didelės. Na, o naujoje. Uh, tai, kas numatoma penktame straipsnėje, jau yra įrodyta per keletą pastarųjų metų, kad mes turime galimybę įsisavinti uh, skirtą biudžetą ir uh, neturėtų būti šitas biudžetas sumažinimas. Taigi reikėtų uh, tiesiog laikytis teksto, kuris buvo pasiūlytas komisijas ir bent jau 65 procentai turėtų trečiajam straipsniui, tai yra atsakas arba reagavimas į krizės. Tai, kad galėtume tinkamą dėmesį skirti ateinantiems metams, ateinančiam laikotarpiui ir nesuardytume šito pusiausvėros 75 straipsnio. Na, mes turime pasiūlymą iš komisijos kad e, tiesiog būtų kad būtų dar viena galimybė e, pateikta šalia pasiūlytos komisijos. Tai yra tokiais atvejais, kada reikia na, sustabdyti tam tikrus veiksmus ir kad būtų galimybė juos atnaujinti vėliau nepatiriant, e, taip, kad nebūtų pareikalauta daugiau lėšų. Taigi, e, komisijos nariai yra pasiūlę, kad būtų priimta priemonė e, išskirtiniais atvejais būtų be iš ankstinių konsultacijų priimta tam tikra priemonė, o jeigu uh, būtų reikalaujamas šitą išankstinės konsultavimas, grįžtume į ankstesnę padėtį. Jeigu, pavyzdžiui, kad, sakytume, kokia nors tarptautinė aukščiausio laipsnio grupė ar vyriausiai galiotinė užsienio reikalam, uh, staiga sutiktų su, teiktų kažkokius pasiūlymus ir galiausiai būtų tam tikros rekomendacijos, sakysime, dėl tam tikro tarptautinio tarpininkavimo. Uh, tai, kad galima būtų kalbėti visos komisijos du ir tiesiog pasinaudoti turimomis priemonėmis, tiesiog nelaukiant, kol vykstos iš anksinės konsultacijos ir galvojant, pavyzdžiui, kad jeigu kas nors nus, nesutiks ir kiti tada būtų. Taigi mes norėtume, kad šita papildoma pataisa būtų įtraukta. Taip pat a, buvo 8 gegužės išreikštas nuomonės dėl tam tikrų e, pakeitimų. E, tai yra, jeigu, pavyzdžiui, dėl. Actually undertaking some early reconstruction work, which is beyond what. Žmonių sukeltas katastrofas. Na, čia vėlgi šitą priemonę turėtų patekti į humanitarnės pagalbos rytį ir tai iš tikrųjų pasitarnautų stabilumo įtvirtinimu arba bent leistų išvengti nestabilumo. Uh, Vėlgi kalbama apie veiksmus susijusius saugumu. Ir visą tai iš tikrųjų padidintų saugumą. Neįsiu toliau į detalės, bet nuo 52 iki 63 šitų pastraipų, man atrodo, reikėtų dar apie jas pagalvoti. Norėčiau taip pat pridurti, kad todėl, kad šita stabilumo priemonė kalba, kad na, kada kalbama tiesiog apie tą, kada būtinai, kai, ne, žodžiu, kad ne, humanitarinė pagalba ir kitos, žodžiu, priemonės nebepadeda, tik tai tada galima būtų ją taikyti. Ačiū. Gutierrez. Sí, gracias. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau komisijos ir pranešėjo. Na, aš turėjau dalyvauti kitame posėdėje tuo pačiu metu. Na, pasistengsiu trumpai kalbėti. Taip, aš pritariu ponios Pratna ataskaitai, skaitant ir naujai jos pavadinimą. Yra keletas dalykų, kuriuos norėčiau pasiūlyti. Galbūt tai būtų konkrečios pataisos. Tai būtų žodžiu šešėlinio pranešėjo vardu. jau kalbėjome tai, kad yra dalykų komisijos siūlyme, kurie rekomendacijai, kuriuos nėra pakankamai dėmesio kreipiama į inovacijas, naujus dalykus, kuris reikia uh, šitą dokumentą, šitą priemonę, lygiai taip pat ir Lisabonos uh, sutartį. Nepavyzdys kreipiamasi tai, kad būtų nusekliau taikomi įvairios instrumentai, įvairios priemonės, a, kurios komisija jau a, turi, kada galima būtų jas taikyti išorės politikos srityje. Dabar, pavyzdžiui, 1.2a E, apibrėžimas tam pateikiamas tiesiog lenkia įvykius. Ir tad gali prisidėti prie bendradarbiavimo politikos skatinimo, tai labai svarbu šioje srityje. Tačiau dabar a, ES išorės veiksmai jau tiesiog vykdomi platesnių mastų ir todėl o, turėtų būti galbūt pakeistas pavadinimas. Na vėlgi, jeigu kalbame apie na, pirmąją tą Lisabonos sutarties savoką, reikėtų ją labiau pabrėžti čia. Na, kai kalbame apie išteklių paskirstimą, aš visai sutinku su tai, kad, na, su tuo, kas minima trečiajame straipsnėje, tai yra tas minimalus e, slengstis. Manau, kad ponė Mnyf teisi, sakydama, kad kad visiškai nebūtina e, šitaip didinti tą slengsnį arba tiesiog vėlgi tą įvesti e, disbalansą tarp ketvirto ir penkto straipsnių. Na čia tiesiog komisijos pasiūlymas, galbūt reikėtų tam tikrų pataisų čia. Na, bet šalia to, ką sakiau, taip, manau, kad ponios Bartner tekstas yra pozityvus dalykas. Na, o dėl priedų, vėlgi, kada kalbame nu bendro sprendimą, yra tiesiog pavestų, deleguotų tam tikrų veiksmų. Aš na, pritariu pirmininkai Brok dėl to, kad reikia visų veiksmų imtis, laikantis Lisabono sutarties dvasios. Kitaip tada liksime su e, ta ankstesnė bendro e, sprendimo. E, Ačiū, Kiliam. Manau, kad išgirdome tą skaitą, kuri galbūt mus suvienys, o ne skirs. Ir taip, Todėl man atrodo, kad o, iš tikrųjų kolega Brentnel gerai padirbėjo rengdama šią priemonę, todėl kad stabilumo priemonė yra viena iš pagrindinių o, priemonių o, Europos Sąjungos o, veiksmuose susijusiuose su krizu, krizėmis valdymu. Na, žinoma, e, Europos parlamentas turėtų čia dalyvauti, jį reikėtų informuoti, su juo reikėtų tartis, ypač e, prisimendant ankstesnės Europos parlamento rezoliucijos sprendimus. Na, o kai dėl o, tokio akivaizdaus, aiškaus bendradarbiavimo o, e, su išorės teismų tarnyba, o, Taip, aš manau, kad nepaprastai svarbi veiksmų, koordina, veiksmų koordinavimas tarp atskirų e, tarnybų yra labai svarbus. Ir mūsų praktinė veikla rodo, kad visą tai reikia oficialiai suformuluoti, kad gautume reikiamus rezultatus. Na, keletas klausimų. 55, nuo 55 iki 63, 65 taip pat pataisoje Čia kalbame apie suomenės sveikatą ir e, šitie klausimai buvo tiesiog išbraukti, atrodo. Na, o e, čia kartais jie gali turėti netgi tarptautinę svarbą. Man atrodo, kad ypač kada kalbame apie e, tą laikotarpį, jau po krizinį, po konfliktinį laikotarpį. O taip pat antrajame priede, pirmam, pirmoje pastraipoje, kalbama apie būtent šitą mm, situaciją po e, katastrofų. Na, man, manyčiau, kad reikėtų palikti šitą formuluotę ir, nu, žodžiu, situaciją po konfliktų ir po katastrofų. Ačiū. Pone Brantner, labai trumpai, labai trumpas atsakymas. Leisite, man norėčiau atsakyti į tai, ką paminėjo kolegos. Labai norėčiau padėkoti visiems kolegams už komentarus. Manau, kad šitas bendradarbiavimas su jumis iš tikrųjų yra konstruktyvus ir labai sėkmingas. Keletas iš jūsų minėjo e, tą padidėjimą nuo 65 iki 70. Man atrodo, kad tai didesnis negu ateityje. Tai mažiau negu dabar mes turime savo priemonėse, bet kaip jau buvo pasakyta, man atrodo, kad šitas stabilumo priemonės visas grožis e, yra tai, kad mes galime politinę prasme veikti labai greitai. Todėl, manau, nuo 73 iki 65 procentų sumažinimas yra labai e, didelis ir vis dėlto manau, kad turėtų būti sumažinta tik iki 70 procentų. Na, ypač kada kalbame apie žmonių sukeltas katastrofas. Na, nežinau, kaip galima e, suderinti jūsų norą sumažinti vienur, padėti kitur. Vėlgi, e, Tiek apie trečiąjį straipsnį. Na, kada kalbama apie pasirengimą krizėms ir užkirsti kelią krizėms, e, man atrodo, kad geriausia tai yra, kada tiesiog išleidžiame tinkamai savo biudžetą, kada panaudojame vieną eurą e, tikslingai stengdamiesi užkirsti kelią krizėm ir remdamiesi galimom krizėm. Na, o ypač dabar mūsų griežto taupimo laikotarpiu, kada reikia labai taupyti finansus, man atrodo, kad gal, tiesiog reikėtų kiek galima daugiau pinigų leisti pasirengimui galimom krizėm ir keliu tokiam krizėm užkirtimui. Jeigu turėtumėm daug pinigų, tada nereikėtų jokios diskusijos, bet jeigu yra riboti e, finansai, a, tada aš manau, kad labiau reikėtų juos iš šitos finansos leisti o, kelio užkirtimui, o ne e, tiesiog e, šalinimui e, krizė arba kažkokių tai e, katastrofų padariniams. Taigi kiekvienas euras, kuris išleistas būtų kelio krizėm ir katastrofom užkirtimui, būtų žymiai geriau išleistas negu euras, kurį reikėtų išleisti padarinių likvidavimui. Uh, Taigi, man atrodo, kad pastangos šitą pasiekti yra labai protingos. Kada kalbama apie, e, sakysime, ilgalaikės grėsmės, taip, kažkur reikia sumažinti, bet reikia galvoti, kur ir kaip iš tikrųjų yra mažinti. E, taigi, tiesiog reikėtų e, yra tiek daug e, grėsmių, ilgalaikių grėsmių, o, į kurias reikia atkreipti dėmesį. Tai bus galbūt naujų e, priemonių. E, bet, na, toliau mm, preda, a, dabar jau nebėra, išėjo. Nenoriu, kad čia tas dokumentas a, būtų vėl tiesiog e, dubliuojamas. Mes turime tik tai tam, tik, tam tikrą biudžeto dalį a, ir mes a, tiesiog turėtume leisti finansus ten, kur kit, kitos priemonės negali rezultatų pasiekti, o dėl. A, rekonstrukcijas. Na, straipsnėje sakoma, tiesiog, kad ten kalbam apie tai, kaip reikia, žodžiu, vėl rekonstruoti, restruktūrizuoti tai, kas buvo galbūt sugriauta pato. Uh, Na, tiesiog reikia sukurti nors minimalias uh, sąlygas, uh, kad. Uh, Bet tai nesakyčiau, kad tai yra stabilumo priemonė, man atrodo, tai dėl to aš norėčiau, kad tai būtų išbraukta. Uh, jeigu iš tikrųjų labai atsiranda netidėlioti nebūtinybė, reikia e, leisti pinigus tam, yra tam tikras lankstumas ir galima tų lankstumo, e, lankstumo pasinaudoti. Kada kalbama apie e, būstą statybą, bet mes nekalbame apie tai šitoje priemonėje, mes turime labai nedaug uh, E, pinigų. Man labai gaila, kad aš nesutinku su pane Preda, bet vis dėlto reikia apsibriežti, kas mums svarbiausia šitoje priemonėje. Na, o dėl kitų komentarų. Na, e, vėlgi kalbama apie pratesimą. Taip, mes visi to norėtume, bet visi, man atrodo, projektai, kuriuos mes sėkmingai vykdome, e, to pratesimo nereikia. Ir aš manau, kad tai klaidingas e, kelias. Mums reikia, kad tiesiog ilgalaikės priemonės e, imtųsi tų projektų, o ne tai, kad mūsų priemonės tiesiog būtų e, pratesama. Tuo pačiu, lyg mes įsikištume į kitų priemonių veiklos rytį. Mes visi žinome, kad praeitie mm, tiesiog tai neveikia taip, kaip norėjome. E, bet mm, negalime sakyti, kad mes mažiau e, pinigų turėsime, sakysime, e, reagavome į krizės dėl to, kad kažkoks tai aparatas, kad kažkokia sistema nedirba taip, kaip turėtų dirbti. Uh, Na, vėlgi e, dėl e, visuomenės veikatos, e, na, Sanko jau buvo apie tai kalbama, na, vėlgi čia mes turėtume prisiminti apie po katastrofinį laikotarpį, ypač kada čia vyksta žmogaus keltas katastrofos. Na, mes čia turėtume kalbėti apie finansinės katastrofas. Taip, e, galima, ta, šita priemonė gali irgi uh, būti taikoma čia, bet mm, reikia dubliuoti, yra kitas priemonės. Žinoma, galime ją irgi taikyti. Kaip mes žinome, yra irgi mes šeimamės lankstumo. Taip, uh, visas tas aparatas gana sudėtingas, tame sudėtinga galbūt nedirba taip, kaip mes norime, bet pinigų mes negalime netinkamim tikslam naudoti. Ačiū, panė Fremta. E, taip, aš norėčiau jūs e, tiesiog palaikyti jūs, kada kalbame, kad reikėtų leisti pinigus tam tikriem konkretiem svarbiem dalykam, o ne tam, kad tiesiog e, mes kažkam tai įtiktumėm. Atrodo, tie jau pietų metas. Taigi, birželio 14 dieną teiksime pakeitimus, o dabar pietų pertrauka.